Ja, wir haben klar angesagt, erstmal herzlich willkommen wieder. Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Kągi, jau trys, sveiki susirinkę. Žadėjome baigti, pradėti laiku. Dvidešimt pirmas klausimas. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas. Pirmas sąraše Ponas Deivis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritariu pranešėjo krypčiai, pritariu jo pasisakymui. 50 pakeitimas yra vertas diskusijų, kur yra išbraukiamas visas straipsnis komisijos pasiūlymo. E, komisija siūlo e, finansuoti žuvų sandėliavimą. Pasiūlymas pranešėjo yra toks, kad kad priegodis būtų mažesnis, kad nereikėtų tos, to priegodžio skatinti didesnio. Taigi politiškai mums reikia tokio e, sprendimo, praktiškai pra, bandoma nupirkti opoziciją, bet jūs, jūsų kryptis, man atrodo, yra visiškai teisinga. Tik tai tiek, kad tikriausiai reikia politinės valios. Dar vienas dalykas. Norėjau palyginti e, šito komiteto požiūrį ir žuv, e, žuvininkysės komiteto požiūrį. Visi komitetai mėgsta e, leisti pinigus ir jo žuvininkysės komitetas lygiai taip pat mėgsta pranešėjas Alankadek iš to komiteto. Savo darbo dokumente pasiūlė nemažinti laivų atnaujinimo lėšų. Siūlo skirti lėšų subsidijoms degalams, nes degalų kainos kyla ir skirti lėšų uostų infrastruktūros gerinimui. Man atrodo, kad e, greičiausiai ir šiame komitete mes diskutuosime apie šiuos klausimus. Bet jo komitetas yra pagrindinis komitetas ir jis yra pranešėjas Pirmininkas, ačiū, aiškiai pasisako, pasisakėte ir pakankamai išmintingai. Lina McEvan, jinai šiam pakeis šešėlinį pranešėją iš SND frakcijos. So Žuvininkistės komitete taip pat e, šešėlinį, aišku, mes visi ir plenariniai balsavom žuvininkystės komitete, kaip ir mūsų komitete, pozicijos skiriasi. Tai aš dar tikiuosi, kad žuvininkystės komitete palankiai tas klausimas išsispręs. Aš, kaip rytas, ryta, kas buvo pasakyta pranešėjo, Krisas, tikrai sutinku, kad negalime viešo sektoriaus pinigų um, naudoti kaip seniau nebegalima leisti lėšų pernelik dideliam žvejojimui. Uh, Mm, ir e, kad, kad sustabdytumėm tą pernelyg didelį, pernelyg didelę žvejybą reikia galvoti apie įrangos keitimą finans, ir užjūrio teritorijose taip pat. Ir visas finansavimas turi būti siejamas su sąlyga, kad e, žvejybos pajėgumai būtų adekvatus ir atitinkamai mažinami. Mūsų tos subsidijos turi būti siejamos su tuo finansavimas. Toliau žuvininkistės rezervai. Komitete susitarėme dėl to, kad reikia nustatyti tam tikrus žuvininkystės rezervus, kur būtų mm, negalima žvejoti. Aš manau, kad tą fondą būtų galima panaudoti būtent tokių žuvininkystės rezervatų. tokių rezervų, tokių vietovių, kur draudžiama žvejoti kūrimui, kad būtų galima mažinti tą pernelyg didelę žvejybos pastangą. Ačiū daugiau šešėlinių pranešėjų nėra, tai komisijai žodis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju komisijos vardu pranešėjų už labai nuoseklų, gerai apgalvotą pranešimą ir labai nuosekliai parengtus pakeitimus taip pat. Mm, su didelio susidomėjimu pažymime, kad nėra niekur siūloma, kad subsidijos um, laivų um, išvežimui metalo laužą um, ar laikinam žvejybos sustabdymui būtų panaikintos, tai yra labai svarbu. Um, Taip pat, jeigu peržvelgčiau visą pranešimą, kaip kad pranešėjas siūlė dėl atitinkamų tipų finansavimo, aš čia paminėčiau gal tam tikrus techninius dalykus sėtinus su tais pasiūlymais. Visų pirma, jeigu būtų pagalba žuvies saugojimui naikinama, tai reikia turėti omenyje, kad žvejyba yra sezoninė veikla. Pavyzdžiui, Jeigu sugauni daug žuvies sezoninės žvybos metu, tai vienas variantas būtų arba išmesti dalį to žuvies, nes nėra jai rinkos. Na, aišku, būtų galima net sugauti to žuvies, tačiau mm, gali tai būti, kad tiesiog būtų sugaunama ta žuvis. Ir toliau antras variantas būtų tą uh, e, žuvį sandėliuoti, paskui perdirbti ir per um, visus metus ją parduoti. Pavyzdžiui, tūną būtų galima Biskajos įlankoje, tarkim, vasaros mėnesiai sugauti, užšaldyti, po to perdirbti per visus metus. Tai reiškia, kad tuomet į perdirbimo pajėgumus nereikėtų pernelyg daug nereikalingai investuoti, o būtų galima užšaldytą žuvį paskui ją naudoti per metus visus kitais mėnesiais ir perdirbti palaipsniui. Mhm. Tai toks būtų variantas. Aišku, jeigu tuomet taip per ilgą laiką būtų ta žuvis perdirbama, tai tada reikėtų, aišku, tie tos viešojo sektoriaus, viešojo sektoriaus kažkiek perkelti tą prievalę, kuri kaip ir tektų privačiam sektoriui, bet dar reikėtų galvoti ir apie tą palaipsniui mažinimo laikotarpį galvojame apie iki 2019 metų, kad tai turėtų būti padaryta su tam tikromis sąlygomis, kad ta, mm, maž, tas pagalbos mažinimas būtų laipsniškas kad būtų galima po truputėlį įtraukti perdirbimo pramonę, žuvinkystės pramonę ir taip toliau. Aišku, čia viskas būtų pagal griežtas sąlygas daroma palaipsniui. Galvojant apie prieigos variantus, Toliau, dėl tam tikros kitos pagalbos naikinimo, pavyzdžiui, kad būtų e, perleidžiamų žuvininkystės koncesijų, e, tas mažinimas būtų e, palaipsnis. Gali būti, kad tos perleidžiamos žvejybos koncesijos būtų nebeprivalomos. Tačiau priešingai jūsų pavyzdžiui, Čia pagalba būtų e, gamintojų e, organizacijoms teikiama. Aišku, neprivaloma teikti tą pagalbą toms gamintojų organizacijoms, neprivaloma sukurti tokius fondus, bet komisija siūlo um, išlaikyti tą pagalbą gamintojų organizacijoms Ir jeigu visiškai būtų panaikinta galimybė suteikti bet kokią pagalbą e, perleidžiamų žvejybos koncesijų srityje, vien dėl to, kad tai yra nebeprivaloma, gal jau būtų ekstremalus pasiūlymas šiek tiek. Ir paskutinis dalykas, bet kokios pagalbos panaikinimas, kai eina kalba apie naujų rinkų plėtojimą, čia indėlį toje srityje. Aš noriu pasakyti, kad kai kuriuose šalyse kai kurių žuvies produktų vartojimas nėra įprastas dalykas, kitose šalyse tai yra įprasta, pro, įprastas maisto produktas. Taigi, kai kur galbūt gerai būtų kai kuriuose valstybėse skatinti vartotoją susipažinti su naujomis žuvies rūšimis, kurias jie galėtų vartoti. Galbūt reikėtų propaguoti kažkokius e, žuvies gamybos receptus būtent to toms naujos žuvies rūšims, kurios dar neįprastos ten, kad žmonės priprastų prie to skonio, kad būtų pritaikyta prie vietos virtuvės, nes iš tikrųjų visiškai neprasminga išmesti žuvį, kuri yra puikiausiai vartotina, val, valgoma ir, ir, ir tikrai plačiai vartojama vienose valstybėse dalyse, vien dėl to, kad tai yra neįprastas produktas kitose šalyse visiškai m, mm, nėra tinkamas variantas ir tikrai mm, komisija sutinka su pranešėju, kad reikėtų galvoti apie vietos virtuvės variantą variacijas ir, ir skatinti, propaguoti kitų produktų naudojimą. Dar vienas dalykas, kur mums kyla konkreti problema, tai būtų ketvirtas pakeitimas. Pranešėjas siūlo vėl įvesti tai, kas buvo e, FF e, žuvinkistės fonde. E, tai yra tikslas, kad mm, laivų modernizavimas neturėtų skatinti gebėjimo sugauti žuvis. Galvojant apie šį pakeitimą ir ypač 19 pakeitimą, reikia turėti omenyje, kad reikia išlaikyti nuoseklumą tarp pakeitimų. 19 kalbama tik tai apie pajėgumus. E, ir reikia turėti omenyje, kad labai sunku pamatuoti žvejybinio laivo pajėgumus sugauti žuvį. Čia labai daug įvairių parametrų e, įvertintina, galbūt ne viskas sėtina su pačiu laivu, kartais reikia tai sėti ir pavyzdžiui su laivo kapitono patirtimi įgulos sugebėjimais, pažiūrėjau, plaukite audringoje jūroje ir taip toliau. Tai yra labai daug techninių detalių, kurios labai apsunkintų tą įvertinimo darbą. Ir mes vis tik tai nenorėtumėm rinktis tos, to varianto. Uh, Tačiau jeigu tas pakeitimas būtų išlaikytas, tai tuomet visus kitus pakeitimus, kur kalbama apie gebėjimą ar pa, e, sugauti žuvį, ar pajėgumus žuvies sugavimo, juos reikėtų pakoreguoti. Ir vėlgi kalbam, 19 kalbama apie pajėgumus. Reiktų dar ir penktą pakeitimą pažiūrėti. Dabar Dėl lėšų perskirstimo čia kaip ir daugiau neturėčiau ką komentuoti. Dabar dėl e, žvejybos pajėgumų ir e, žuvininkystės e, rezervato apsaugos gali, gebėjimų pusiausviros. Tai labai svarbu, kad viskas yra nuoseklų pranešime, komisija tikrai nėra jokių problemų dėl šių aspektų. Dabar dėl poveikio aplinkai. E, kalbėčiau apie akvakultūrą. Čia mums jokių problemų nekyla dėl rekomendacijų, dėl to, kas yra siūloma rekomendacijose. Gal vis tik tai iš techninio požiūrio taško būtų gerai turėti vieną rekomendaciją, kuri būtų taikytina um, keliems e, straipsniams, o neturėti um, vis tą pačią sąlygą, kuri pasikartotų per kelis straipsnius. Bet čia, aišku, gal tokios techninės detalės, kurias nebūtina čia aptarinėti. Toliau dėl daugiamečių planų yra nemažai rekomendacijų, kurios, kai kurios bent jau iš jų galėtų būti paprasčiau suformuluotos, ypač 22 pakeitimą minėčiau, kur yra daroma nauja nuoroda į 17 ir 21 straipsnius bendros žuvininkystės politikos. Iš esmės jie tik tai pakartoja mm, tas pačias nuostatas ir tai iš teisinio požio taško tikrai jie nėra, nėra reikalingi. Dabar dėl kitų pakeitimų, pavyzdžiui, 24 pakeitimas, čia kalbama, pranešėjas siūlo uh, sumažinti ir jei įmanoma pašalinti poveikį. Na, biologinis žvejybos poveikis visuomet bus kažkoks tai ekosistemai. Vienintelis variantas panaikinti tą poveikį yra visiškai panaikinti žvejybą ir net ir tokiu atveju, ką žinai, aš abejoju, ar visai jokio biologinio poveikio nebūtų ekosistemoms. Toliau 30 pakeitimas. Čia irgi techniniai sunkumai tam tikri kiltų, pranešėjas siūlo, kad variklių pakeitimas ar modernizavimas nelemtų jų galios didinimo. Tačiau galbūt gali būti, kad kažkokie kitokie laivo pakeitimai, kurie galbūt nedidina variklio galingumą, gali vis tik tai turėti tokį patį poveikį. Pavyzdžiui, e, jeigu būtų sraigtas pakeistas, variklio galingumas nekistų, tačiau laivas jau plauktų geriau. Sumažėtų išlaidos, e, kuros suvartojimas ir taip toliau ir traileris plauktų daug efektyviau. nes reikia ne vien tik tai variklio galingumą, bet ir laivo tūrį skaičiuoti, bet taip pat ir laivo efektyvumą įvertinti bendrai. O čia eitų kalba apie uh, ir daug kitų veiksnių. Uh, Ir kai eina kalba apie mm, laivo žvejybinį efektyvumą, šiais laikais viską lemia elektronika, nes tai yra tikrai labai tobulos e, modernios programos, kurios leidžia e, kapitonui paskaičiuoti visos e, žvejybinės įrangos efektyvumą, panaudojimą ir taip toliau. Taigi yra labai daug kitų mm, aspektų čia. Čia per porą minučių aš aišku neišaiškinsiu tų detalių. Toliau dėl pranešėjo pasiūlymų, neatsimenu, kuris čia numeris. Taip, 17 pakeitimas. Pranešėjas siūlo mm, išanalizuoti galimybę atlinkti bendrus mokslinio tyrimų projektus, tyrimų žinių geriausios patirties laidą. E, čia noriu pasakyti, kad mokslo tyrimai reiškia ilgalaikį tikslą ir gali būti, kad, e, pavyzdžiui, ilgalaikė tai būtų tam tikra veikla, kurios tikslas būtų išsiaiškinti, koks būtų tokios ar kitokios problemos sprendimas ilgalaikiu laikotarpiu. O mm, mokslo tyrimai ir technologijų plėtra, jeigu pradedi investuoti tokią veiklą su duomenų rinkimu dėl to, kad būtų sukauptos mokslinės žinios dėl žuvininkysės veiklos, uh, Tai čia jau eina kalba apie naują veiklos rūšį, aišku, ji vykdoma jau daugelį metų, mes visi puikiai žinome, kiek yra daug darbo atlikta dėl biologinių modelių, kitokių modelių rengimo. Tačiau jeigu pradedi duomenų rinkimą, kad būtų parengtos mokslinės žinios, galvojant apie ilgalaikio laikotarpio priemonių kūrimą, tai čia iš tikrųjų uh, gan ribotos lėšos, kurios yra skirtos tik tai žuvininkystės valdymui ir išteklių saugojimui, būtų, panau, ir jūrinės aplinkos išsaugojimui būtų ir taip jau ribotos, bet dar būtų permetamos visiškai naują kitą sritį. Taigi, dėkojame pranešėjai už labai nuoseklų, suprantamą, aišku, gerą pranešimą kai kurios techninius dalykus galbūt būtų galima per formuluotės šiek tiek patobulinti, bet esminis dalykas yra tai, kad mes aiškiai matome, jog šis komitetas tikrai niekaip neskatina vėl iš naujo įvesti pagalbos, um, kuri buvo skirta žvejybos atsisakymui galutiniam ar laikinam ar laivų išvežimui metalo laužą. Tikrai jokių um, ne, nesiūlo skirti subsidijų energijos didesniam naudojimui unsere Sache. Vielen Labai ačiū. Mes dar turime savo požiūrį atspindėti pranešime. Dėkuoju Jums už pastabas, bet sprendimus mes priimsime patys. Kartu su šešėliniais pranešėjais nuspręsime, kokie yra svarbiausi prioritetai, nes e, parlamento narių bus sprendimas. O dabar norėčiau steigti žodį pranešėjui. Labai ačiū pirminkė, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie pristatė labai konkrečius pasiūlymus mano pranešimui. Manau, kad visi turime rasti politinės priemonės, finansavimo priemonės ir jas pritaikyti taip, kad jos tvarę e, žvejybą užtikrintų taip pat, kad būtų išsaugota e, vietos bendruomenėse e, profesija e, žvėjų ir mūsų visi veiksmai turėtų būti siemi su šiais, su šiais elementais. Aš esu tikras, kad žvėjai supranta egzistuojančias problemas, jie dabar labai nukentėjo nuo krizės. Jie negali E, dirbti taip, kaip norėtų ir mes e, turėtume e, gerai tvarkyti su žvejybos politika, tai būtų vienas iš sprendimų būdų. Mes kaip kad Kaip kad veikiame kitose srityse, taip pat turime dirbti ir su žvejybos politika. Tai yra e, dalykai, su kuriais e, laipsniškai sutiks žvėjai. Jeigu mes būtume pasiūlę e, dabartinius dalykus prieš keletą metų, tai tikrai būtų mes susidūrę su labai didelė prieš priešą, neigiama reakcija, bet dabar viskas yra pasikeitę. Mes su komisija su šešėlinis pranešėjais toliau kalbėsime apie šios dalykus. Išgirdau dabar labai įdomių dalykų. Mes e, kaip žalieji palaikome tvarę žvejybą, bet vien yra, m, reikia vengti ir klaidų. Pavyzdžiui, atsisakyti tradicinių laivų, tradicinės žvejybos. Tai yra susijęs su statybos, laivų statybos, uh, E, laivininkystės tradicijomis ir dabar tie laivai yra išimami iš apyvartos, e, supjaustomi, sunaikinami. E, reikia, kad būtų atgaivinta žvejybos politika ir galimybės. Taip pat vietos bendruomenės ryšį su žuvimi reikia kažkaip įtvirtinti naujo pasižiūrėti, nes tai nėra tik tai maistas, tai susijęs su ekonominiais kitais dalykais. Mes turėtume e, numatyti lėšų tam, kad būtų galima e, įdėkti tam tikrus pokyčius, reikia naujos politikos e, žuvininkystės žvybos, e, jūrų žvybos politikoje. Taip pat e, reikia numatyti finansavimą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikia išlaikyti tam tikrą atmosferą, požiūrį. Reikia bandyti suderinti keleto fondų finansavimą, reikia užtikrinti tvarumą, taip pat reikia mokslinių tyrimų, e, reikia stiprinti gyventi žvejybos politiką. Aš norėčiau pasakyti Jums, kad mes turime sukaupę labai patirties daug žvejybos sityje, e, mokslininkai dirba ir mm, įsigilinta kiekvieno regiono mm, žuvininkystės e, reikalus. Reikia e, taip pat e, hidrologinių išteklių stiprinimo, reikia baseinų rezervatų stiprinimo užtikrinti. Mes turėtume siekti, kad kad būtų imtasi priemonės e, jūrų bioįvairoviai, e, žuvims apsaugoti tam tikrais veiksmais ir e, taip pat turime galvoti, kaip užsitikrinti finansavimą, kovoti su jūrų tarša. Turime gerai E, pasinaudoti sukauptą mokslininkų ir kitų sričių patirtimi e, žuvinkystės srityje. Labai ačiū. Terminas pateikti pakeitimams yra birželio 27.12 valanda. rugsėjo 17-19 komitete balsuosime, o per plenarinę, atsiprašau, žuvininkysės komitete 28 lakryčio. Dėkoju, dabar kitas darbo tvarkės punktas. Transporto tinklo plėtra. Transeuropinio transporto tinklo plėtra. Steiksiu žodį pranešėjui. Pranešėjai. Šitas reglamentas pakeis Europos parlamento dešimtų metų sprendimą dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės. Čia yra pirmas susitikimas, pirmas svarstymas, todėl trumpai apibūdinsiu, apie ką mes čia kalbam. Ši, dabar mes turime fragmentuotą infrastruktūrą ir geografinę prasme ir transporto rūšių prasme. Pagrindiniai tikslai yra sukurti bendrą transporto tinklą, kuris apimtų visus regionus ir visas valstybės narės, kad tai būtų pagrindas visom transporto priemonėm plėtoti. Tai yra orientaciniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus rengiama ilgalaikė strategija yra e, duš, iki 2030 metų e, centriniam tinklui ir iki 50 metų bendram transeuropiniam tinklui. Komisija prie, e, prie išvados, kad geriausias bendradarbiavimas, geriausias požiūris bendradarbiavimui yra būtent dvigubas požiūris. Tai kurti centrinį, centrinį tinklą ir bendrąjį tinklą. Labai svarbu e, sukurti koridorius, atitinkamus transporto koridorius. E, prekių ir asmenų laisvam judėjimui ir teritoriniai sanglaudai, apie kurią dažnai kalbame, e, būtina žiūrėti globaliai į šią transporto tinklą ir reikia panaikinti visus tos ryšių sujungimų, infrastruktūros sujungimo trūkumus. E, taigi komisija siūlo šitą dvigubą požiūrį, centrinį tinklą ir bendrąjį tinklą ir mano nuomonė. E, aš ruoždama šį dokumentą naudojausi komisijos pasiūlytų požiūrių. E, ir komisija siūlo priori teikti prioritetus tam tikriems projektams. Taip e, buvo nuspręsta, turint galvoje pagrindinės problemas. Taigi, tu, tos trūkstamos jungtys, ypač transporto infrastruktūros ryšiai tarp valstybių, e, kur trūksta to ryšio, yra e, sunku judėti ir piliečiams, ir, ir prekiams. Čia kalbu ir apie valstybės narės, ir tarp ES valstybių ir trečiųjų šalių. Yra skirtumo e, ir e, kalbant apie infrastruktūros kokybę. Vėlgi kalbu ir e, ES valstybių narių lygmenių, ir ryšiai su trečiosiomis šalimis ryšys vakarai rytai yra ypatingai netobulas. Čia reikia tobulinti infrastruktūrą jau egzistuojančią ir kurti naują. Dar viena problema. Infrastruktūra e, tarp skirtingų transporto priemonių yra labai e, netolygi. Netarp visų transporto priemonių galima e, tą infrastruktūrą susijęti, ne visus ne visus, ne visus barjerus galime panaikinti. Yra tam tikrų barjerų, kurios kyla dėl to, kad e, yra skirtingi lūkesčiai ir skirtingi reikalavimai. Čia kalbu ne tik apie infrastruktūrą, bet ir apie administracinės, administracinius barjerus, pavyzdžiui, e, greit, griežtesnės patikros prie sienų. Taip pat manyčiau, kad reikia, kiek manoma, daugiau sumažinti poveikį aplinkai. Tinklą reikia sukurti ir valdyti e, tvariai, neįkvojant išteklių. Investicijos turi būti taip pakreiptos, kad sumažintumėm šiltnamio efektą kūrenčias dujas. Iki 50 metų turime sumažinti iki 20 procentų ir tai turi atsispindėti ir mūsų transporto politikoje. Dar vienas dalykas, šiame sektoriuje buvo naudojamas iškastinis kūras, bet dabar reikalai keičiasi ir kuo toliau, tuo labiau kalbame apie e, atsinaujančius energetikos šaltinius ir einame tinkamą linkme tai darydami. E, taip mažiname CO2 išlakų lygį. Taigi apibendrinsiu. Mums reikia transporto tinklo, kuris naudotų švaresnę energiją, kuriam reikėtų mažiau energetinių išteklių, transporto, kuris efektyviau naudotųsi infrastruktūra ir darytų kuo mažesnį e, poveikį aplinkai. kalbant apie išmanesias sistemas. E, reikia daugiau naudoti išmanesias sistemas transporto srityje. Čia kalbu apie mm, palidovus, apie navigaciją palidovus. Taip pat kalbu apie vilkikus. Didelė, dalį vilkikų, didelė, vilkikų, didelė nuvažiuota dalis kelių yra būtent nuvažiuota tuščiais vilkikais. Reikia įvertinti kiekvieną transporto priemonę, pavyzdžiui, geležinkelį arba vidinius e, jūrų takus, upių takus, kurie mažiau e, teršia. Taip pat reikia diferencijuoti požiūrį. Pavyzdžiui, geležinkeliai arba vidiniai vandens keliai turi aiškių ekologinių pliusų, jeigu palyginsime juos su mm, transportu keliais. Keliai užima daug didesnį plotą, tai yra kaip, kaip, kaip kapiliarai, kaip, kaip venos, o to kartais trūksta, pavyzdžiui, geležinkelių. Uh, geležinkelyje ir kartais daug lengviau um, pe, prekes pervežti sunkvežimiu vilkiku negu geležinkeliu, jeigu e, nuotolis yra e, trumpesnis. Taigi transportas visada daro poveikį aplinkai, poveikį tam tikroms augalų rūšims. Reikia nepamiršti poveikio įvairioms gyvybės formoms - florai, faunai. Iš atliktų tyrimų matome, kad kurdami tokią infrastruktūrą galime padaryti neįgiamą um, poveikį aplinkai. Tokiais atvejais reikia numatyti um, atstatomasias priemonės, kompensuojamasias priemonės. E, miesto vietovės E, mieste autobusų transportas labai daug teršia, susiformuoja spūstis, oro kokybė e, prastėja ir su tuo pačiu ir gyvenimo kokybė prastėja. Taigi čia reikia dėti pastangas, kad miestuose e, rastumėm kitus sprendimus, pavyzdžiui, naudoti transporto priemonės, kurios neišmeta išlakų. Reikia nepamiršti, kad transporto paklausa transporto poreikis yra labai didelis. Gyventojams reikia pasiūlyti kitas alternatyvas, jeigu norime sumažinti poveikį aplinkai. Saugumas. Kitas klausimas. Saugumas keliuose yra labai svarbus klausimas. Labai svarbu greitkeliuose sukurti poilsio vietas, atsižvelgiant į eismo, e, į eismo intensyvumą, tam, kad sumažintumėm e, avarijų, kurios įvyksta dėl nuovargio skaičių ir kad e, sumažintumėm eismo srautą. 2003 metų 13 metų gruodžio mėnesį komisija atliks peržiūrą ir atsižvelgs į valstybių narių biudžetinę padėtį, finansinę padėtį. Reikės atsižvelgti į valstybių narių nuomonę. Taigi ačiū, laukiu jūsų komentarų ir komisijos komentarų, savame suprantama. Pirmininkas, ačiū, ponia Antonesku. Žodis poniai Fritai Pirepuls. Dank u wel, voorzitter. En uh, ik zou de rapporteur al van harte. Labai ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už gilų požiūrį ir e, tai, kad pasižiūrėjo gerai į pranešimo kontekstą. Labai svarbi šis sritis ne tik mūsų vidaus rinkai, bet E, tokiu pat būdu sukūriama e, mūsų piliečiams labai nemaža papildoma vertė. 20 e, metų jau dirbame čia sitie, bet daug ką dar galima padaryti, akcentuoti daug ką, kreipti išteklius ten, kur daugiausiai papildomos vertės sukūriama. Sveikinu komisijos pasiūlymą, manau, kad jis labai svarbus e, parlamente. Pagrindinis komitetas e, atsakingas už šį klausimą yra transporto, nes e, egzistuoja Connecting Europe priemonė, Europa 2020 strategija, kitos programos, taip pat vyksta diskusijos dėl naujos regioninės politikos. Todėl, mano nuomonė, turime išlaikyti nuoseklumą tarp skirtingų pasiūlymų. Savo ruoštų aplinkosaugos komitete galime daugiausiai dėmesio e, skirti tiems elementams e, reglamento pasiūlyme, kuriuose kalbama apie aplinką. Taip pat galime galvoti apie kitus pasiūlymus ir teisės aktus. Tokiu būdu galėsime daugiausiai prisidėti. Šiame kontekste norėčiau e, paminėti šiandieną tris dalykus. Pirmiausiai, pritariu 42 straipsnių dėl aplinkos apsaugos. Apgailestauju, jog taryba pasirinko išbraukti šį straipsnį. E, po 2009 metų, kai buvo e, paskelbta žalioji knyga, pamatėme, kad devintoje pastraipoje buvo kalbama apie komisiją, kuri turėtų kreiptis į valstybės narės su prašymu integruoti ES teisės aktus, planuojant projektus pagal transeuropinių tinklų uh, E, programą. Tai reiškia, kad antras, 42 straipsnis turėtų išlikti tekste, e, nes jis tik sustiprina jį, e, ypač jeigu teisės aktai bus taikomi tarptautiniu mastu. Tai taip pat tekste reikėtų konkrečiai minėti, turėtume kalbėti ir apie veiksmingą dialogą ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių, jo skatinimą. Taip pat turėtume kalbėti apie tai, kad bus biurokratinė našta e, mažinama. Labai džiaugiuosi, kad pranešėja remia šį straipsnį ir pasiūlė netgi papildyti jo nuostatas. Ketvirtas ir penktas straipsnis mūsų komitetui yra esminės svarbos. Jie vaidina svarbu vaidmenį pranešime. Juose kalbama apie tikslus E, ten, tai yra transeuropinių tinklų, taip pat kalbame apie įvairius šaltinius. E, remiu tai, kad e, kalbama apie mažas sėdų išlakas, tvarumą, kad akcentuojamas labai svarbus vaidmuo šių dalykų. Ir dar norėčiau priminti Jums apie 7-2009 metų rezoliucijos pastraipą. Parlamentas paprašė, kad komisija e, koncentruotųsi ties tuo, kad bus užtikrinta, jog aplinkai palankus transportas bus plėtojamas. Tai turėtų būti daroma ir ateityje, gyventinant įvairius projektus. Norėčiau paklausti komisijos, kas yra daroma kaip e, mūsų prašymas įgyvendinamas praktiškai. Ir taip pat konkrečiau galbūt galima įrašyti e, tvaraus transporto nuostatas iš Baltosios knygos. 37, 39 e, šio, šie straipsniai dėl naujų technologijų, inovacijų. Mūsų komitetui taip pat labai e, svarbu. Mes e, galbūt galėtume papildyti šiuos straipsnius taip pat visai vertingai. 39 straipsnėje kalbame apie priemonės skirtas išorės sąnaudoms, e, kurios skirtos triukšmo mažinimui, bet nieko nesakome apie triukšmą geležinkelių kontekste. Ir taip pat e, emisijų mažinimo tikslai turėtų atsispindėti šiame straipsnėje. Tokie yra mano pirminiai pastebėjimai, kolegos. Ir e, tikiuosi, kad toliau su pranešėjai ir kitais šešėlinės pranešėjais dirbsime veiksmingai, rezultatyviai, kad parengtume e, mūsų komiteto nuomonę šiuo svarbiu klausimu. Dėkuoju, o dabar žodis komisijai, prašom. Labai ačiū, pirminkė. Labai ačiū pranešėjai už nuomonės projektą. Jis parodo kad komisija dėl transeuropinių tikslų pateikė, tinklų pateikė labai e, ambicingą pasiūlymą. Mes sukūrėme e, pagrindą tvariam transportui, veiksmingesniam, tvaresniam transportui ir tuo pačiu metu e, prisidedame prie e, konkurencingumo mūsų ekonomikos ir visuomenės didinimo. E, Pranešimo rekomendacijos beveik visos yra naudingos, ypač norėčiau pabrėžti e, pakeitimus dėl e, parkavimo aikštelių, taip pat kalbama apie aplinkaus saugos teisės aktus, pranešėja kreipėsi į komisiją, tai labai e, naudinga, bet vėliau su taryba reikės dar tos klausimus e, aptarti. Dėl teisėkų aplinkosaugos teisės aktų taryba apsisprendė e, išbraukti straipsnį, bet tai nesusijęs su menkinimu transporto infrastruktūros. E, svarbiausias dalykas yra supaprastinti aplinkosaugos reikalavimus e, plėtojant infrastruktūrą transporto, bet taryba paprasčiausiai e, mane, kad šis, ši nuostata nėra teisingoje vietoje. Kitas pakeitimas pranešėjas dėl straipsnio, kurio pavadinimo neprisimenu. Ten kalbama apie pagrindinio tinklo įgyvenimo terminus ir peržiūros nuostatą. Tai taip pat labai svarbu, taryba taip pat į tai žiūri. Komisijos pasiūlymas yra siektas sukurti esminiam tinklui pagal Europos kriterijus, pagal daugiamo dalumo principus, tvarumą. Uh, ir taip pat valstybės narės ir Europos institucijos yra raginamos e, įsipareigoti, už, užtikrinti tą pagrindinį tinklą iki 30 metų, o peržiūros nuostata yra tikrai labai svarbi, labai aktuali ir visuomet tai susiję yra su iššūkiais. Dar pirinkė norėčiau pasiūlyti vieną elementą pranešėjai, gal kitiems kolegoms, komitete, jis nesispindi pranešime, tai yra pagrindiniai tinklo koridoriai komisijos pasiūlyme. E, numatyti šie dalykai tai yra priemonė, kuri e, leis sukurti tokį esminį branduolinį tinklą ir geriau kur kas susijęti infrastruktūros politiką su transporto politika e, pagrindinių tinklų Pagrindiniai tinklų koridoriai užtikrins ir e, daugiamo dalinio transporto plėtrą, geresnę e, infrastruktūros panaudą ir e, veiksmingiau leis ir tvariau naudoti transportą koridoriuose. Taip pat vartojama savoka žalieji koridoriai, tai yra viena iš dabar uh, E, transporto politikoje naudojamų priemonių galima galbūt parlamento nuomonėje taip pat pagalvoti apie tai, nes tai komisijai padėtų užsitikrinti, e, kad rezultatas e, bus ir toks, kad pasieksime aplinkosaugos tikslų ir e, kitų savo tikslų. Mes jausime stipresni bendraudami su taryba. Taigi tiek, ačiū pranešėjai dar kartą. Ačiū komisija už šį paaiškinimą. Dabar suteikiu žodį pranešėjai. E, Frida Brepols, e, kad šį komisiją. Ačiū, poniai Brepols. Dėkoju komisijos atstovim Pritariu daugumai sakytų dalykų. Kalbant apie 42 straipsnį, dėl ketvirto straipsnio e, penktos dalies, e, šitie klausimai e, turi svarbę vietą mano pranešime. Aš taip pat manau, kad naujos technologijos turi būti naudojamos kas kartų vis labiau, tam, kad mūsų transporto tinklas būtų efektyvesnis. Taip pat pasižymėjau komisijos komentarus ir pasiūlymus dėl to platesnio požiūrio ir dėl koridorių centrinėme transporto tinkle. Taip pat pasižymėjau pastabas apie žaliuosius koridorius Galiu Jūs patikinti, kad atsižvelgsiu viską, ką Jūs išsakėte, kad paruoščiau kuo geresnę nuomonę, kurioje atsispindėto parlamento e, mūsų komiteto kompromisas, e, įsipareigojimas transporto sektoriui. Transportas daro labai dėlį įtaką aplinkai, tai visiems Žinoma, čia kalbame ir apie išlakas, ir apie bioįvairovę. Vienas dalykas dėl pakeitimų pakeitimo termino. Pakeitimus galima pakeisti iki Liepos 5 ir daugiau nebeužtęsiu, nes ir taip ilgai kalbėjau. Ačiū. Pirmininkas apie infrastruktūrą ir apie CO2 išlakų mažinimą niekada nebus kalbama per daug. Kiek be kalbėtume, visada bus per mažai. Pakeitimų pateikimo terminas Liepos 5 diena 12 valanda. Rugsėjo mėnesį balsuosime dėl pakeitimų, o lapkričio mėnesį balsavimas vyks transporto komitete bus balsuojama apie šitą svarbų dokumentą dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje dėl 22 klausimo. Prieš perinant prie 23 darbo tvarkės klausimo, norėčiau pasveikinti svečius Baden-Württembergo aplinkosaugos ministerijos delegacija, kuri atvyko pas mus. Pone, ponas Zebert juos pakeitė, pakvietė. Banas, Banas Virtenbergas yra Vokietijos e, federalinė žemė ir jos dydis yra toks kaip Belgijos. Taigi sveikinam juos atvykusius, e, susipažinti su tuo, kaip mes parlamente dirbame teisėkūrinį darbą. Taigi sveiki atvykę. So, jetzt kommen wir zum Tag. Dabar periname prie 23 darbo turės klausimo. Vandens ryties Europos inovacijų partnerystė. Koordinatoriai mano, ka, manė, kad yra naudinga pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais. Taip šiandien ir padarysime. Pirmiausia, suteiksime žodį komisijai, kad pristatytų šį klausimą, o tada vyks diskusija ir galėsite pasisakyti. Taigi, žodis komisijai. Ačiū, kad apsilankėte. Much, um... Ačiū, pirmininkė. Trumpai pristatysiu Europos inovacinė partnerystė vandens srityje. Supra, kaip žinote, Europos inovacijos partnerystė vandens kontekste buvo pasiūlyta mm, iniciatyva dėl vandens, kad būtų galima paspartinti inovacijas ir prisidėti prie mm, rimtų su visuomenė susijusių iššūkių sprendimų. Kaip žinote, su vandeniu susiję iššūkiai yra milžiniški dėl kiekio, dėl kokybės. Ir tie iššūkiai, kaip komitetui aišku, jie dar auks dėl klimato kaitos, socioekonominių pasikeitimų, vandens poreikio išaugimo įvairiose sektoriuose, pažiūrėjau, maisto ir žemės ūkio. Kaip žinote, taip pat Europos kelio gairių planas dėl išteklių naudojimo efektyvumo 2020 metams akcentuoja vandens naudojimo efektyvumą ir komisija tuo pat ir metu remia, rengia planą dėl vandens taupimo, reaguojant į iššūkius. Ir tas planas bei e, novat inovacijų partnerystė bus susiję tam, kad būtų novatoriški požiūriai taikomi, um, taip pat ir um, paklausos pusėje ir bendrai valdant vandens politiką ES. Kodėl mes parengėme šią inovacijų partnerystę? Taip pat todėl, kad galvome, jog yra daug galimybių šią srityje, yra daug m, mm, didelė rinka vandens inovacijų kontekste ir uh, daug žinių yra sukaupta, tačiau kartais jos yra fragmentuotos. Europos vandens sektorius ir taip aktyviai jau dirba, ieškodamas novatoriškų sprendimų globaliai, tačiau ne visuomet yra rinkos naud... teikiami privalumai išnaudojami. Uh, Taigi, inovacijų partnerystės vandens rytyje tikslas yra paskatinti rinkos proveržius, padėti panaudoti privalumus, kurie, pranašumus, kurie yra Europoje, kad mūsų įmonės galėtų sukurti naujus sprendimus, pasiūlyti juos rinkai ir išnaudoti visą potencialą. Pridėtinė vertė šios partnerystės yra ta, kad ji gali sukurti kritinę masę, sukaupti išteklius iš įvairių sektorių, iš įvairių valstybių narių, iš įvairių regionų. Ji gali padėti koordinuoti šios darbus, vengiant dubliavimuose, užsibrėžiant bendrų tikslų ir taip toliau. Čia turime daug įvairių priemonių, kurių tikslas yra dirbti inovacijų pasiūlos pusėje, mokslo tyrimų, technologijų plėtros finansavimas, pavyzdžiui, numatytas. Tačiau, aišku, tai reikia glaudžiau sėti su paklausos pusė. Tačiau in, vandens inovacijų partnerystės tikslas yra derinti paklausos ir pasiūlos pusės užtikrinti, kad tikrai um, inovacijos būtų pasiūlytos rinkai ši partnerystė nėra kažkokia tai nauja mokslo tyrimų iniciatyva, nėra nauja finansavimo priemonė. Mintis yra koordinuoti, užtikrinti nuoseklumą tarp jau esančių šios ryties iniciatyvų ir jungtinės programos iniciatyvos, nacionalinės iniciatyvas, Europos platformas nacionalinės inovacijų partnerystės, politikos rengėjus, šios sektorius atstovus, visus suinteresuotus asmenys apjungianti vieną visumą. E, laikomės daugia, šal, daugia šakio požiūrio, kad būtų galvojama ne vien tik tai apie technologijas, bet ir apie kitokias inova, inov, inovacijos sritis, um, informacinės ryšių technologijas, valdyseną, ir taip toliau, įtraukiant visų pakopų suinteresuotas šalis. Kaip jūs matėte, komunikate mes siūlome darbus organizuoti trijose srityse, trijose paketuose, visų pirma, kaimo vandens valymo, urbanistinio vandens valdymo ir pramoninio vandens valdymo sektorius. Aišku, mes turime vandens pagrindų direktyvą, kuri integruoja visus tos dalykus, tai gal atrodo tai keista, kad mes taip siūlome, tačiau mes tikrai susilaukėme labai daug suinteresuotų šalių palaikymo, kad labai praktiška būtų taip organizuoti um, mūsų darbus, kad prie um, bendro uh, stalo sėstų tie, kurie atsakingi už tą konkrečią sritį ir priimtų sprendimus. Mes, aišku, tam tikras idėjas išryškinom, bet, aišku, visa tai dar bus plėtojama strateginėme gyvenimo plane, kurį mes mm, rengėme iki metų pabaigos, jau jis turėtų būti parengtas kokio rezultato mes tikimės iš šios partnerystės. Tai būtų tam tikros inovacijų vietovės, kur mes pademonstruotumėm, kokios yra galimos inovacijos. Taip pat bus daug sklaidos darbo, mm, informuojant apie esamas inovacijas, kad būtų galima galvoti apie ateitį. Šalinsime kliūtis inovacijoms dėkti, taip pat ir teisės aktuose ir plėtosime. Mm, rinka paremta mainų vietą, kad tie, kurie parengia tos inovatoriškos sprendimus, galėtų susisiekti su tais, kurie, kuriems jie yra reikalingi. Mes mobilizuosime įvairias finansavimo priemonės, kurios jau egzistuoja, tai yra mokslo tyrimų finansavimo priemonės, taip pat struktūrinio fondų, sanglaudos fondų, LIFE, nacionalinių fondų, regioninių fondų lėšas šiai veiklai. Išsiuntinėjome komunikatą, jis buvo aptartas aplinkos ministrų taryboje Birželio 11 dienos posėdėje. Sulaukėme palaikymo. Komisaras Patošnik išsiuntinėja kvietimą um, aukšto lygio uh, valdymo grupiai uh, jau šį rytą ir ta grupė pirmą e, kartą susirinks rugsėjo mėnesį, o tada bus rengiamas e, strateginis gyvenimo planas, kaip aš jau minėjau, kuris bus patvirtintas iki metų pabaigos. Žinoma, mes kviečiame ir Europos parlamento narius aktyviai dalyvauti toliau plėtojant šią iniciatyvą šią partnerystę. Mes labai džiaugiamės kiekvieną galimybę aptarti su jumis mūsų idėjas ir mes visuomet labai laukiame jūsų pastabų. Now... Dėkuoju. Trys kolegos noriu pasisakyti. Pone e, Judės Merkis, e, Ditas Trela ir ponas Zėbė. tiek norinčių pasakyti Judita. Dėkui už labai išsamų pasisakymą. Buvo pasakyti svarbiausi elementai, kurie susijęs su vandeniu. Seniai jau turėjome šiais ryčiai daugiau dėmesio skirti ir visoms susijusioms sritims. Jeigu norime perėti prie ekonomikos pagristos ekologiniais dalykais, ir nepriklausomos e, ekonomikos nepriklausomos nuo importo iš kitų šalių, tai vanduo bus vienas iš svarbiausių bet kokių politikos priemonių elementų ir tai labai gerai. Norėčiau e, e, tuo ir baigti savo pagyrimo dalį, nes turiu šiek tiek kritikos išsakyti jums. Jūs turite labai ilgą sąrašą problemų, bet nesuprantu, kokiu jūs siekiate rezultatų, kol kas nesuprantu. Jūs e, e, norite sprendimų didiesiems e, visuomenės e, e, iššūkiams, bet tai ne pačios dar didžiausios, didžiausios problemos. Kas iš tikrųjų jums svarbiausia? Ir aš e, norėčiau pasiūlyti. E, jums apie tai e, pagalvoti. Jūs e, sakote, kad norite, jog mes suteiktume jums e, čekį, nenurodant jokios sumos, tiksliau suteiktume jums visišką veikimo laisvę. Bet man atrodo, kad pirmiausia, jūs turėtumėte aiškiau apibrėžti savo tikslus. Jūs sakėte, jūs esate apibrėžę svarbiausias mintis, kad iki metų pabaigos jos bus galutinai suformuluotos, kad jūs norite uh, E, sukurti kritinę masę, bendrus poslinkius užtikrinti man, tai nepakankamai konkretu. Aš raginu komisiją, nes tai jau yra gal trečias ar ketvirtas kartas, kai mūsų prašoma paremti e, šitą mm, e, tinklą, bet inovacijų partnerystę, bet e, aš e, tikrai nematau, kodėl tą turėtume padaryti. Mes e, norėtume paprašyti, kad jūs nepamirštumėte žaliavų ir vandens įskaidimo klausimo. Išsiskaidimo klausimas tai didelė problema. Dėkui, ponas Zėbė. Norėčiau padėkoti komisijos atstoviai už inovacijų partnerystės vandenį pristatymą, nes e, seniai jau reikėjo kalbėti apie tai. Tai yra vienas iš didžiausių ateities iššūkių ne tik Europai, bet ir visam pasauliu. Judit Merkis kalbėjo apie konkrečius rodiklius. Jis sakė, kad mums reikia konkrečių rodiklių norint įvertinti E, partneriščių sėkmę. Komisija dabar negali tiksliai visko apibriežti, nes nežinoma, koks bus galutinis rezultatas, daug kas priklausys nuo proceso, nuo dinamikos ir mes tik tai tada pamatysime, ar viskas klostosi gerai. Porą pastebėjimų. Komisija visuomet labai daug dėmesio skiria e, paklausos aspektui visuomet labai daug dėmesio skiriame tam, tai svarbu, bet jeigu pasižiūrėsime padėti visame pasaulyje, tai ir pasiūlos vandens sektorijoje pusė yra labai svarbi. Egzistuoja skirtingos problemos tiekiant, skirstant vandenį, reikia pagalvoti apie technologijas, kaip būtų galima geriau, geresnę tiekimo pusę užtikrinti. Uh, kaip užtikrinti, kad rinkos jėgos na, pasinaudos technologiniais pasiekimais. Turime novatorišką e, vandens sektorių augimo norma e, dvigubai didesnė, negu kitose srityse nepaprastai daug žmonių dirba. Ir technologinių požiūrių mes e, esame jau nemažai pasiekę ir komisija turėtų tęsti darbus. Reikia e, būtent žiūrėti ne tik į paklausą, bet ir į uh, pasiūlą. Taip pat buvo paminėti trys ramščiai. Kaimo miesto plėtra pramonė, manau, kad jūs pamirštate energetikos sektorių. Energetikos sektorius yra pagrindinis uh, sektorius, kuris suvartoja daug vandens. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip šioje srityje e, spręsti problemas. Reikia galvoti apie aušinimo sistemas, vandens tūrio apimties pokyčius, apie hidroelektrinės ir panašiai. Kolegos iš e, Iš Badino Virtembergo e, šiandien lankosi pas mus, jie seka diskusijas ir turėtų pastebėti, kad mes siekėme užtikrinti veiksmingesnės priemonės, reikia sieti inovacijų partnerystę su kainų elementais, su didesniu veiksmingumu, našumu komisija pradeda uh, E, dabar siuntinėti laiškus įspėjimus dėl sutarties pažeidimo procedūros, bet Briuselėje mes išsamei nesame aptarę su atitinkamais sektoriais šių dalykų. Ką komisija, kaip supranta, devintąjį straipsnį iš tikrųjų dėl investicijų partnerystės e, turime e, galvoti apie novatoriškas kainų politikos uh, savybės. Ponas Potočnikas apie tai kalbėjo, laukiame e, taip pat e, daugiau informacijos iš komisijos e, dėl kainų politikos. Taigi devintas straipsnis yra būtina sąlyga, jį reikia būtinai iš esmės suprasti, jeigu norime, kad valstybės narės uh, jį gerai gyvendintų. Horizontas 2020 buvo labai teisingai pasakyta, mes kalbame ne tik apie mokslinių tyrimų politiką, bet ir apie platformas. Pagrindų mokslinių, mokslinių tyrimų programa Horizontas 2020 e, aptarnėjama plačiai, bet vandens e, klausimas joje iš vis nėra paminėtas, tai labai keista. E, tai yra novatoriškas sektorius e, ir tai susijęs su dideliais iššūkiais. Mes, e, jeigu nepamat, neskirsime šiam sektoriui lėšų pakankamai, taip pat bus padaryta klaida ir reikia kažkaip tai pakeisti parlamente. Dėkoju, o dabar Editė Strela. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegams, padėkoti komisijai. Ačiū, kad atvykote pas mus šiandieną ir pristatėte šį labai svarbų klausimą. Norėčiau padėkoti pirmininkui, kad įtraukė šį svarbų klausimą į darbų tvarkę. Diskusijos turi tęstis, turime turėti galimybę e, labiau įsitraukti diskusijas ne tik tai tarp e, europarlamentarų, bet ir su kitais pašnekovais dėl vandens. Uh, reikia pasakyti, kad vanduo yra būtinas gyvybės elementas. Tai visiems aišku ir kalbam apie vandens stygio ateityje. Tie, kurie pernelik daug eskaluos tokias kalbas, tai e, gali iššaukti netgi trečią pasaulinį karą. Vanduo yra esminis gyvybės šaltinis. E, E, e, jo vaidmo negali būti pervertintas. Taigi e, džiugu, kad komisija parodė susidomėjimą, kad ketina dirbti šioje srityje. Reikia pasitelkti mums naujasias technologijas. Reikia ne tik vandens kokybę vertinti naujų technologijų pagalba, bet taip pat galvoti, kaip e, panaudoti vėl e, jau naudotą vandenį, kaip jį išvalyti. Yra daug trūkumų problemų paskirstant vandenį, reikia ir tam dėmesio. Taip pat labai svarbu kaupti informaciją apie vandens kiekybę regionų, nacionalinių lygmenių. Uh, apie uh, kokybę vandens, taip pat reikia veiksmingesnės stebėsenos, reikia užtikrinti, kad būtų naudojamos naujusios technologijos e, šiems darbams atlikti. Norėčiau tris klausimus pateikti komisijai. Pirmasis. Finansavimas Jis labai svarbus bet kokiai veiklai. Komisijos atstovai sakė, kad finansavimas ateis iš LIFE programos, sanglaudos fondo, regioninių, e, kitų nacionalinių fondų, bet dabar išgyvename taupimo rimto laikus daug valstybių narių susiduria su rimtomis e, finansinėmis, ekonominėmis problemomis, krizėmis. Noriu paklausti jūsų, kaip valstybės narės galėtų prisidėti, kokias galima būtų skirti lėšas e, valstybėms narėms iš ES fondų. Kitas klausimas susijęs su e, tam tikrų idėjų e, sklaida, naujoviškų sprendimų sklaida. Jūs jau kai ką pasiūlėte ir norėčiau paklausti jūsų, kaip informacija bus uh, uh, skleidžiama valstybių narių lygmenių ar bus kažkoks, kažkokia Europos Sąjungos masto informacijos kampanija. Trečias dalykas, kuris labiau susirūpinimo elementas, yra toks – E, mes girdime, kad reikia teikti pasiūlymus, mes girdime pasiūlymus dėl stebėsinos centro m, mm, sausroms, m, e, sausrų prevencijos srityje įkūrimo. Ar jūs manote, kad sausra yra susijusi m, Kaip jūs žiūrite į sausras, kaip e, vandens stygiaus problemą, tai atsiliepia gyvenimo kokybei, gerbų ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie tokios observatorijos ar stebėsienos centro e, įkūrimą. Ar būtų galima įgyvendinti tokį pasiūlymą? Jisai keliuose Europos parlamento e, pranešimuose spindi. E, Ponas Šnelhart, turime pagrindų direktyvą, tačiau komisijos požiūris dabartinis yra nepaprastai svarbus. Jūs pasakėte pradžioje, kad inovacijos yra labai labai fragmentuotos, nevienalytės. Ir Mes turime galvoti, ką norime pasiekti, jeigu pradėsime gyventi programą ir sakysime, kad norime pasiekti to ir to, e, tai, tai um, turėtume ir galvoti, kaip, e, kaip to pasiekti, tai turėtų būti tyrimai pagrįsti tikslais. Vanduo ir energetika, tai siejama su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tai labai svarbu, reikia tai atsižvelgti ateityje ypatingai, bet man ne viskas aišku, apie ką mes kalbame, ko, apie kokią praktinę struktūrą jūs galvojate, ar ketinate pakviesti vyriausybę atstovus aptarti šiuos klausimus, ar bandysite gauti informaciją iš mokslinio tyrimų institutų, ar galvojate, kad Reikia sutelkti visus veikėjus, rengti konferencijas vietoje. E, svarbu yra, kaip praktiškai bus įgyvendinti jūsų planai, o kokie yra tie jūsų planai, ką jūs ketinate daryti. Aš Europos parlamento narys, žinodamas tai, galėsiu stebėti, kas yra padaryta ir koks yra rezultatas. Ačiū, Sofija Mazakukovič. Ačiū. mes suprantame, koks svarbus yra vanduo, kai nuvažiuojame į Afriką, Kiniją ar Indiją. Europoje mes nelabai suvokiame vandens svarbos, kad vanduo yra sveikatos šaltinis, kiek lygų atsiranda, kyla todėl, kad geriamas nešvarus, užterštas vanduo. Aš kilus iš Slovenijos, iš tokios vietovės, kuri vadinasi Baltieji vandenys. Visada gerbiau vandenį, nes gyvenu tokioje vietoje, kur vanduo bėga, atbėga, teka iš, iš kalnų ir Slovenijoje vadovavau technologiniai vandens platformai jau labai senai. Nežinau, ar tokia technologija, technologinė platforma ES kur nors yra įkurta, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad smulkių vidutinių įmonių, mokslinio tyrimų centrų, E, stambesnių įmonių platforma, kurie gali bendradarbiauti, yra labai naudinga, nes toje srityje yra labai daug bendradarbiavimo galimybių, labai daug sprendimų. E, taip galėtumėm perdirbti vandenį, kuris jau yra panaudotas, jį išvalyti ir naudoti iš naujo. Taip galėtumėm sukurti uh, E, tokį vandens apyvartos ratą, e, kurio pagalba sutaupytumėm labai daug vandens naudojimo pramonėje. Vandens panaudojimo energetikoje sritis e, turi dar labai daug neiš, neišnaudotų galimybių, nes technologijos šioje srityje nesikeičia šimtus metų. Taigi mes tikrai galime daug efektyviau naudoti vandenį ir labiau tausoti e, aplinką. Mums vanduo turėtų būti sveikato šaltinis, išgyvenimo šaltinis. Turizmui skatinti vanduo irgi yra svarbus faktorius, nes švarus gerama, geramas vanduo, jo ištekliai senka ir mm, žmonės keliauja po visą pasaulį, ieškodami kur galima gerti vandenį tiesiog iš šaltinių, e, neperkant e, vandens buteliuose. Labai džiaugiuosi, kad mes šiandien apsvarsome šitą klausimą, nes tai yra tikrai europietiškas klausimas. Toks dalykas, apie kurį mes dar net ne iki galo suvokiame, e, nes vanduo yra labai svarbus šaltinis. Ačiū. Sofija Koni. Merci, monsieur le président. Komunikacijos. Ačiū, pirmininkė. E, šiame komisijos komunikate e, parlamentui galime pasidžiaugti labai aukštą kokybę mm, ir įdo, tikrai įdomių darbų. Mm, su kolega Richard Zeber um, prieš tą komunikatą, aš nežinau, jau kalbėti apie tai ar ne šiandien, uh, Mes dar rengėme rezoliuciją, kurią aš kartu su kolega Richardu pateikiau parlamento, Europos parlamento vardu Europ, e, pasaulio vandens formui. E, kaip žinote, ši rezoliucija buvo svarstoma tarp 197 nacionalinių parlamentų įvairiausių rezoliucijų ir dokumentų ir buvo tikrai laikoma kaip viena iš plačiausių užmojų rezoliucija. Ypač prisiminčiau vandens valdymo E, dokumentus dėl e, tarptautinių nacionalinių vandenų valdymo. Reikia galvoti dabar apie Korejos tarptautinį vandens forumą pasaulio vandens forumą po dviejų, trijų metų įvyksianti ir aš manau, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas būtų parengęs labai aišku, gerai apmaistytą dokumentą dėl um, Europos vandens politikos, atsižvelgianti visą problematiką Europoje ir komisijos pasiūlymus. Ačiū, perduosiu žodį komisijai, kad atsakytų į užduotus klausimus. Galbūt dar kažką pridėsite, mes mielai išklausysime. Thank you very much for uh, all of these uh, very supportive and uh, very interesting. Ačiū už labai mm, paremenčias konstruktyves pastabas. Gal aš ne visiškai išaiškinau visą valdysenos struktūrą ir visą tai, ką mes numatome pra, iš praktinės pusės. Komunikate yra jau tos bendrosios idėjos sudėtos ir mes bandėme išaiškinti, kaip tinklus kursime, kurie bus labai atviri, kur visi galės dalyvauti visų ligmenų atstovai. Tai tikrai bus labai atviras procesas galėsime įtraukti labai įvairius interesuotus asmenys. Reikia pabrėžti, kad bus daug koordinavimo tarp įvairių skirtingų tinklų, visa ta struktūra tokia bus visą apimanti. Aišku, mes puikiai suprantame, kad nereikėtų biurokratizuoti visų šitų procesų, nereikia labai daug įvairių nuolatinių grupių atstovų ir taip toliau, nes mes norime novatoriškai dirbti taip pat ir iš organizacinio Um, šio darbo mm, požio taško. Tai mes norime, kad visos interesuotos šalis dalyvautų, mes norime, kad tikrai tai ne žodžiuose būtų, kad mes įtraukėme visus. Galbūt komunikate ne visiškai buvo aiškiai pasakyta, kas turėtų būti padaryta ar kaip turėtų būti tai padaryta, tačiau uh, noriu papriešti, kad, na, gal ne komisija, ne Briuselio kokia organizacija turėtų apibriežti, kaip tie tinklai turėtų veikti, nes tai turi būti svarbu, įdomu, aktualu e, šio sektoriaus atstovams, e, visoms ir nesoms pusėms. Mes suprantame, kad e, reikalingas atviras procesas. Mes nenorime gal to, tų beribių įgaliojimų daryti bet ką, bet uh, būtent mes norime pasiremti tuo, kas buvo komunikate pasakyta ir ką aš dabar pristačiau, kad mes norime parodyti, kaip praktikoje viskas turėtų veikti, mes norime skleisti pažangę praktiką. Mes norime palikti atviras struktūras, ne, ne, netmesti kažkokiu tai variantu, palikti viską atvirą. Ir taip pat dėl, pavyzdžiui, planų rengimo, aišku, kad tai yra labai sudėtingi iššūkiai, kuriuos reikia spręsti vienai par kitaip. Negalėsime galbūt visų iššūkių spręsti per e, inovacijų partnerystę, nes jis sutelks dėmesį tik tai į tam tikrus dalykus, o mes sutelksime dėmesį į kitus dalykus kitose kontekstuose. Aišku, vandens energija buvo paminėta ne kartą, mes puikiai suprantame, kad tai yra labai svarbus dalykas, galvojant apie energijos gamybą, visą biomasę ir taip toliau ir kit, kitus šaltinius. Mes galvojame, kad tai galėtų būti tokia tema, kuri galėtų persipinti per visus klausimus, tai apimti visas rytis, bet aišku, reikės apie tai kalbėti strateginį gyvenimo plane. Dėl kainų Mes taip pat dabar vertiname visus upių baseinų valdymo planus, kuriuos teikia valstybės narės. Mes žiūrime, kaip kainodaros politika kuri pristatyta vandens pagrindų direktyvoje, yra gyvendama ar neįgyvendama atitinkamosi Europos upių pasieniuose. Ir tame mm, plane bus ir įvertinimas, ir pasiūlymai, kaip reikėtų tobulinti tą sistemą ateityje. Inovacijų partnerystė irgi galėtų panalizuoti šios lausimus ir mes labai mm, glaudžiai koordinuojame tos abisirtis mm, galbūt aš ne visiškai aiškiai papasakau apie paklausos ir pasiūlos pusės. Aš kalbėjau ne apie vandens tiekimo paklausos pasiūlos pusės, o apie inovacijų paklausos e, pasiūlos pusės. Aš manau, kad tikrai reikia sutelkti dėmesį ir į vandens tiekimo paklausos ir į pasiūlos pusę. Aišku, čia hierarchija labai iškireikalinga ir. Uh, Vis tik tai mes galvojame, kad reikia analizuoti visus įmanomus variantus ir kiekvienu atveju surasti patį efektyviausią pagal sąnaudas variantą. Tačiau kalbant apie inovacijas, tai mes galvosime apie mokslo tyrimus, technologijų plėtrą, inovacijas ir, ir taip pat orientuosimės į rinkos poreikius, labiau žiūrėsime į tą pusę. Ko aš dar nepaminėjau? Jungti su mokslo tyrimais Mes tikrai galvojame, kad mokslo tyrimai turi būti orientuoti į tikslus. Labai svarbu, kad mokslo tyrimai būtų pritaikyti, kad būtų surastas būdas e, naudingai juos panaudoti, sprendžiant tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus ir dar kartą noriu Jums padėkoti. Äh, labai labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Manau, kad tikrai labai išmintingas yra požiūris į vandens klausimus, kurį matome čia. Jų kalbame ne vien tik tai apie geriamą į vandenį, e, kalbame taip pat ir apie mm, vandens e, saugyklas, energijos gamybą, vandens pagalbą. Tai sritis yra labai plati. Ir aš manau, kad lyg ir visos pusės pasisakė šiandien, visi pasisako už inovacijų propagavimą šioje srityje. Aš dėkoju visiems už dalyvavimą, keičiantis nuomonėmis, ačiū už išsakytas pozicijas. So, die Kommissionsvertreter haben. Komisijos atstovė jau atsisėdo, galime nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą, 24. rinkodaros leidimo suteikimas retam vaistiniam preparatui orfakoliui. Suteiksiu žodį nariams, kurie nori pasakyti Lindą. Dėkui. E, norėčiau išklausyti Europos komisiją. Šis klausimas trauktas į darbo tvarkę todėl, kad į mus kreipiasi rinkėjai, kurie susirūpinę dėl viso šito e, preparato atveju orfakolio. Tai yra tokia labai ilga istorija. Man e, e, atrodo, kad tik labai nedaugeliu atveju naudojamas šis vaistas prašoma e, leidimo rinkodaros EMA specialusis komitetas du kart davė pritarimą ir, kaip suprantu, valstybių narių komitetas taip pat du kart pritarė šiam prašymui. ir komisija dėl techninių motyvų atsisakė suteikti leidimą dėl to, kad nebuvo pilnas e, pareiškimas, valstybės narės nesutiko su komisijos sprendimu ir norėčiau dabar paklausti e, komisijos, ar jūs dažnai nesutinkate su EMA ekspertų komiteto išvadomis ir kaip yra su ligonės pacientais? Nes e, kodėl, kodėl komisija ėmėsi šio žingsnio, tai yra labai neįprasta. Dabar, kiek žinau, klausimas yra perduotas teismui. E, aš suprantu, kad jūs negalite kalbėti apie bylą, bet nemažai valstybių narių prisijungė prie ieškovų byloje. Tikrai labai neįprastas atvejis. Ir E, labai daug yra, aišku, klausimų susijusių su vaistais, vaistų sauga Europoje. Ko, ko, kodėl yra komisijos būtent tokia pozicija? Labai ačiū Lindai Makeven. Niekas daugiau neprašo žodžio. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašysiu, ponas Perniu. Aš tikrai neužsirašiau iš anksto, tai yra mano kaltė. Su koordinatorė e, Linda Makevin kalbėjau apie tai. Aš taip pat esu prisidėjęs prie klausimo Europos komisijai. Ir e, pritariu Lindos e, Makeven e, e, susirūpinimui, pozicijai. E, šis preparatas yra skirtas e, kepenų labai e, retoms lygoms gydyti ir Europoje labai nedidelis skaičius yra pacientų 20 Prancūzijoje, Junktinė karalystė, Italijoje, Portugalijoje. 90 iš visų pacientų yra ir tai yra susijęs su kraujo uh, E, su krauju. E, tos lygos taip pat e, egzistuoja, ši lyga egzistuoja taip pat ir Amerikoje, ne tik Europoje ir galbūt problema yra susijusi su Orfakol konkurentais. Kyla klausimas, ar kad kad tie konkurentai yra susiję su viena, su viena labai žinoma bažnyčia. Ir tai taip pat susijęs su labai reta lyga. Tai e, toks svarbus punktas. Linda jau kalbėjo apie E, alternatyvas. apie kepenų persodimą, apie uh, kūdikius. Uh, šis preparatas orfakolio egzistuoja 20 metų. Ir leidimas būtų labai sveikintinas, padėtų daugeliu šeimų, nes e, dabar norint išsaugoti kūdikių gyvybę reikia persodinti kepenis dažnai. Tai kaip komisija gali valstybių narių e, kvalifikuota balsų daugumą priimtą sprendimą. Du kart buvo priimtas toks sprendimas ir tai E, netgi kelia klausimų dėl institucinės pusiausviros. Žmonės e, prašo, kad šiam medikamentui būtų kaip galima greičiau steigtas leidimas ir du karto buvo, tai buvo padaryta. Nepamirškime, kad komitologijos procedūra buvo pritaikyta. Ar reikia visą laiką iš naujo uh, teikti prašymus, kol bus išduotas leidimas. Du kart komisija e, atsisakė vykti sprendimą, kuris patvirtintas kvalifikuota balsų dauguma. Tai kaip ji gali paaiškinti, kas vyksta? Antras klausimas, kodėl, kaip komisija gali e, paaiškinti, kodėl taip užtrunka klausimo tyrimas, nes pacientai nuo to labai kenčia. Ir taip pat yra klausimai dėl registracijos, e, komitologijos dalykų. ES komisija tarsi bando dėlsti ir ar nesitiks taip, kad konkurentai e, laimės šio klausimo. Tikiuosi, kad taip nesitiks. Trečias klausimas ir paskutinis komisija. Ar tikrai sureagavo visiškai nešališkai į šį klausimą, ar e, niekas nėra, nesusiję, e, niekas nėra susijęs tikrai su konkurentais. Mes žinome, kad kiekvienas klausimas turi būti nagrinėjamas atskirai, izoliuotai. Taip pat e, e, tai, kas e, susijęs su orfakoliu. E, Austrija, Vokietija, Prancūzija, Junktinė karalystė, Čekija šiuo metu e, e, svarsto galimybę po to, ką padarė komisija, kreiptis į Europos teisingumo teismą ir pasitelkti Orfakolio atvejį kaip pavyzdį, kad komisija negerbė e, daugumos valstybių e, narių valios. Taigi tokia yra situacija dabar e, ir ar ko, komisija e, bent jau vienas iš e, skyrių e, tikrai, nelaukiant teismo sprendimo, galima pasakyti, kad jis nesilaikė skaidrumo ir atvirumo principų šiuo atveju. Ačiū. Kreipiuosi į komisiją. veistinių preparatų skyriaus vadovė atstovauja komisijai. Much, chairman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad buvo suteikta galimybė paaiškinti, kokius žingsnius mes žengėme, kokios procedūros laikėmės šitame konkrečiame atveju. Dar vienas dalykas Šitas klausimas, kurį svarstome, yra susijęs su byla, kuri dabar yra svarstoma teisingumo teisme. Todėl norėčiau argumentuodama e, cituoti komisijos sprendimo tekstą, ar bent jau juo remtis. Taigi pakartosiu. Labai džiaugiuosi galimybę aiškiai ir skaidriai pateikti informaciją šiuo klausimu. Ir antras svarbus dalykas, kad šiuo metu šita byla yra svarstoma Teisingumo teisme, todėl norėčiau pabrėžti, kad e, visa mano argumentacija, tiksliau visa argumentacija komisijos sprendime, e, kuriuo rinkodaros leidimas atimamas Orfokoliui, yra paremtas būtent ta byla. Taigi, e, aš remsiuos šituo dokumentu ir prašau, kad mano žodžių neišimtumėte iš konteksto, o suprastumėte e, kad e, kalbant šitą temą reikia žiūrėti vis, į visą teisinę sistemą, į visus teisinius argumentus. Taigi, iš pat pradžių norėjau e, pasakyti šitos du dalykus, kad teisingai vieni kitus suprastumėm. Uh, Norėčiau patvirtinti, kad Orfa Kolis šiuo metu neturi rinkodaros leidimo ES ir jokioje kitoje šalyje už ES ribų. Kalbant apie konkretų Orfa Kol atvejį ir rinkodaros leidimo suteikimo atvejį, e, tas bus buvo svarstymą EMA nebuvo atliktas joks e, klinikinis tyrimas, bet buvo nurodytas bio, bi, bio, bibliografinis tyrimas. Jeigu e, šitas ligoniai e, Visi ligoniai turi teisę į vaistus medikamentus, kurie atitinka visus teisės aktus aktų reikalavimus. Čia yra pats pagrindinis e, principas mūsų teisės aktuose, kad visi vaistiniai preparatai turi būti saugus ir veiksmingi ir saugumas ir veiksmingumas turi būti įrodytas e, preklinikinių ir klinikinių tyrimų metu. Čia yra pagrindas. Yra keletas išimčių, yra galimybė gauti rinkodaros leidimą, pateikus tik bibliografinius duomenis, bet laikantis labai griežtų sąlygų, kurių mūsų nuomonė šiuo atveju nebuvo laikytasi. Taigi, jūs iškėlėte klausimų apie procedūrą. Pabandysiu ją apibūdinti. Pirmasis žingsnis. Rinkodaros leidimo suteikimo prašymas buvo pateiktas 2009 metų spalio mėnesį cities įmonės. Komitetas, kuris atlieka vertinimą, mokslinį vertinimą pabrėžiu, e, priėmė kitų metų e, spalį sprendimą po metų ir rekomendavo steigti rinkodaros leidimą. Tada su visais dokumentais komisijai buvo atsiustas šitas sprendimas ir 2011 komisija gavo visus dokumentus, kad e, juos apdorotų. Šioje nuomonėje mes radome e, nemažai neiškių vietų ir paprašėme paaiškinimo, kad mes aiškiai suprastumėm konkrečiai šį atvejį. Todėl mes kreipėmės į Europos medicinos agentūrą ir paprašėme, kad atsiųstų paaiškinimus. Jie vėl kreipėsi į prašančią organizaciją ir paruošė atnaujintą e, nuomonę ir sprendimas buvo priimtas 16 e, metų valandžio mėnesį. Taigi labai svarbu, kad mes gilinomės, mes prašėme paaiškinimų. Nepaisant to, remdamiesi šiuo dokumentu ir lygindami šitos dokumentus su e, labai smulkiais ir griežtais teisės aktos numatys reikalavimais, komisija mane, kad e, sąlygos rinkodaros leidimo suteikimui nebuvo išpildytos. Taigi, dėl griežtų teisinių reikalavimų, re, jais remiantis, jos nebuvo įvykdytos. Pernai Liepos mėnesį komisija pastovajam komitetui pateikė nuomonės projektą dėl rinkodaros leidimo atšaukimo. Mes su dviem valstybėm narėjim e, surengėm, valstybių narių prašymų surengėm posėdį ir mes paprastai per 22 dienas viską atliekame, bet jeigu valstybė narė prašo susitikimo, mes tą padarome ir atidedame procedūrą. Taigi, E, šis komitetas susitiko ir posėdžiavo rugsėjį, nebuvo balsuojama, vėl buvo sušauktas posėdis spalio mėnesį ir pastovusis komitetas išreiškė e, neigiamą nuomonę ir patvirtino, kad rinkodaros leidimas turi būti atimtas. Toliau buvo kreiptasi lapkričio mėnesį į apeliacijos komitetą ir vėlgi nuomonė buvo neigiama tada susidarė tokia situacija, kad mes vėl labai e, atidžiai, turėdami galvoje visus, e, visas aplinkybės, mes įsigilinome į šitą atvejį ir padarėme išvadą, kad nereikia nutraukti šitos bylos, reikia rasti sprendimą. Taigi vėl vėl įsigilinom į visus dokumentus, į posėdžius su komitete, apeliacijos komitete, bet nusprendėme, kad rinkodaros leidimo negalima atnaujinti. Vėl kreipėmės į pastovų į komitetą, pateikėme sprendimo projektą, į kurį buvome įtraukę papildomų faktų. Į stengiamės logiškiau pateikti visą motivaciją, kad visi e, žingsnis po žingsnio matytų, kokiu teisiniu pagrindu mes tai darome. Ir tada pastovusis komitetas nepateikė nuomonės. Tai reiškia, kad ne visi buvo prieš rinkodaros leidimo atėmimą. Kai kurios valstybės narės suteikimą. Taigi vienos valstybės narės sutiko, buvo už, kitos e, valstybės narės buvo prieš ir buvo nuspręsta nepriimti nuomonės. Pagal komitologos taisyklės, kai nėra nuomonės, e, farmacijos rytyje komisija gali priimti sprendimą. Aš kartoju kiekvieną žingsnį Ir aiškinu kiekvieną žingsnį, nes noriu, kad būtų aišku, mes viso proceso metu elgiamės skaidriai. Visi dokumentai, visi mūsų atlikti žingsniai yra e, užregistruoti, viskas yra surašyta ir mes esame įsitikinę, kad kaip e, sutarčių saugotojai turintis teisinę atsakomybę suteikti rinkodarus leidimus, mes turim, esame įsipareigoję užtikrinti, kad reikalavimai, kurie yra e, nustatyti ir priimti parlam, patvirtinti parlamento ir tarybos, turi būti gerbiami. Jis turi būti, jie turi būti atitinkami. Pozityvsiai. Ir komisija priėmė neigiamą sprendimą, bet galvodam apie tai turime prisiminti, kad agentūra ir agentūra, komisija apskritai, kaip, kaip po visuma veikia, mes turime suvokti, kad egzistuoja tam tikra mokslinė klinikinė nuomonė, tačiau komisija galtinai yra komisija, kuri priimta, priima sprendimą. Komisija patikrina legalumą to dalyko, kurį pasirašo ir visi sprendimai priimami pagal tvirtą teisinį pagrindą. Mes tą darome sistemiškai. Nedažnai įvyksta net tokie nesutarimai, bet šiuo konkrečiu atveju mes e, manėme, kad turime užtikrinti, jog e, teisės aktuose e, būtų laikomasi griežtų teisinių reikalavimų, tai yra labai svarbu užtikrinti aukšto lygio visuomės sveikatos apsaugą ir taip pat vienodai e, traktuoti visus pareiškėjus kiekvienu ir atskiru atveju. Mes turime e, gerbti tai, kas, galvoti apie tai, kas atsitiktų, jeigu mes nukryptume nuo tos nepaprastai griežtos, pabrėžiu, griežtos uh, E, sistemos šiuo konkrečiu atveju, kas būtų buvę, jeigu būtume išdavę rinkodaros leidimą. Mes būtume pažeidę teisės aktų pagrindą ir būtume sukūrę precedentą, kuris ateityje leistų, ge, netgi galėtų sukelti grėsmės visuomenės sveikatai. Antras dalykas, kuris labai sudėtingas susijęs su motyvais e, ir čia paminėsiu faktą, kad bendrų taisyklių išimtys turi būti nagrinėjamos labai atidžiai, nes tai reiškia ir automatinę išimti e, iš pediatrijos reglamento. Mes komisija labai didžiuojamės tie, kad kitos dvi institucijos e, taryba ir parlamentas gali labai didžiuotis tuo, kas užfiksuota pediatrijos reglamente ir mes nenorime jokių būdų pakengti, e, nusižengti niekaip šiam teisės aktui, kuris labai svarbus. Toliau, e, jeigu nėra teis, e, mes norėjome išvengti teisinio neiškumo, nevienodo traktavimo ir taip pat e, reikia kiekvieną atvejį žiūrėti atskirai, bet tuo pat metu užtikrinti, kad nebūtų e, traktuojami ne vienodai pareiškėjai. E, mano skyrius, sakoma, dirbo negriežtai, neskaidriai, yra tokie kaltinimai E, mesti, bet aš noriu pasakyti, kad mes griežtai laikomės visų reikalavimų, e, labai atvirai dirbome per visą procesą, tą norėjau akcentuoti. Toliau e, gydimo nebuvimas, neužtikrinimas ligonėms Svarbu pastebėti, kad net informacija, kurią suteikia Europos vaistų agentūra, sako, kad yra alternatyvus gydimo kelias. Taip pat e, sakoma, kad valstybės narės gali suteikti leidimą orfakoliui pagal specialias taisyklės. Pagal jas valstybės narės gali e, ypatingomis aplinkybėmis suteikti leidimą naudoti produktą, kuriam neišduotas pilnas leidimas. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Dar tik tai tikrinu, ar į visus klausimus sureagavau. Taip pat buvo tarsi teigiama, kad galbūt bandėme suteikti privalumų pranašumą kitai bendrovė. Aš labai tvirtai noriu išreikšti protestą dėl to. Tikrai mūsų veiksmai rodo, kad taip nėra. Kiekvienu atveju mes gilinamės atskirai, vertiname kiekvieną atvejį pagal e, jo mm, vertę ir automatiškai nieko nedarome. Taigi negalėjome nieko kitaip daryti, nes kitų pasiūlymų neturime ant stalo ir e, Mes labai siekėme griežtai užtikrinti vienodas sąlygas ir tikriname kiekvieną atvejį atsižvelgdami į jo privalumus. Labai Jums ačiū. Ačiū. Du kolegos nori dar paklausti. Linda Makevint ir Žilpanių. Norėčiau paprašyti paaiškinimo. Bandau suprasti koks yra viso to, kas atsitiko dabar, kokie padariniai, galbūt gali būti visokios biurokratijos, trūksta dokumentų ir taip toliau ir taip toliau, bet aš noriu išsiaiškinti dabar, kokie padariniai. Tas vaistas yra išrašomas 20 metų jau. Gydytojai orfakolą dabar išrašo, skiria ligoninėse, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ir taip toliau. Uh, Taigi tas vaistas yra skiriamas pacientams, bet pasinaudojus kitų kelių. Taip, aš suprantu. Taip, ar aš teisingai suprantu, kad šeimos neturi galimybės gauti to gydimo. Šis vaistas yra galimas taikyti ligonėje atskiram pacientui, nes tų atvejų yra labai mažai, kaip mes girdėjome taip. Tai aš darau prielaidą, kad ligoninės vis tik tai dar turi galimybę skirti tą vaistą. Taigi, jeigu ligoninės dar gali tą vaistą naudoti, tai kodėl tada gydytojai nerimauja, pyksta? Ir kodėl ta įmonė uh, kreipsis į uh, teismą? Aš nesuprantu, kas už viso to slypi, tai ko, kokia prasmė dabar tai įmonė reikalauti to leidimo. Ar tas vaistas taps retuoju vaistu? metu koks pranašumas yra to, kad vaistas yra pripažįstamas kaip retų lygų vaistas? Oui. Panas Parnijų. Taip, aš irgi norėčiau sugrįžti prie kai kurių elementų, kas buvo aptarta komisijos atstovės pasisakymė. Kaip Linda McKevin pasakė, visų pirma, komisija Mm, kelia klausimą dėl paties orfakol naudojimo principo, nors kaip Linda pasakė, orfakolis naudojamas jau 20 metų ir klinikiniai rezultatai rodo, kad iš tikrųjų uh, yra naudinga šį vaistą naudoti ir ne vien atveju, kuomet buvo naudojamas šis vaistas, nereikėjo kepenų peržudimo operacijos 20 metų jau taip daroma. Taigi, uh, Manau, kad tai būtų pirmas argumentas vis tik tai reiktų jį išsakyti. Ir antras dalykas, ką aš dar norėčiau paliesti, Europos komisija trečią kartą uh, Mm, 2012 gegužės 8 dieną sušaukė um, tyrimo komitetas su valstybių narių atstovais pagal komitologijos e, procedūrą. Kuo, tuo tarpu, kai Europos teisingumo teisme e, yra jau pradėta byla, komitologijos procedūra turėjo būti jau užbaigta, kadangi buvo du balsavimai mm, ir valstybių naritas jau du kartus balsavo prieš, taigi negalėjo komisija dar kartą šaukti tokio komiteto. Yra procedūra. Dėl komitologijos procedūros taikymo ir gegužės 8 dienos tas posėdis ir gegužės 25 dienos sprendimas vis tik tai yra visiškai man neaiškus, reikia paaiškinti, kaip čia dabar taip įvyko. Trečias dalykas, keliu klausimą visoje toje sukauptoje byloje visi klinikiniai įrodymai yra orfakolio konkurentų parengti. Žodis į žodį viskas nurašyta. Tai irgi reikia turėti omenyje. Aš turiu atitinkamus įrodymus, kurie rodo, kad praeitų metų balandžio 18 dieną komisija tiesiogiai susisiekė su um, CDRS, ta um, kompanija, kuri gam, yra konkurentė Orfakol gaminime. Taigi, teisingumo teisme reikia turėti omenyje yra byla. E, ir čia mm, šiam vaistui būtų naudojamas dešimties metų e, išimties e, ta sąlyga. Ir reikia turėti omenyje, kaip yra dabar su, su MM ir kokie yra tie nauji elementai, kuriuos e, komisija pateikė. Ačiū. Dar komisijai suteikčiau žodį vėl sureaguoti. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo, nuo klausimų dėl um, pacientų ir, ir vaisto skirimo. Kaip aš pirmame savo pasisakymė sakiau, uh, egzistuoja galimybė valstybėms narėms leisti naudoti vaistinį, vaist, medikamentą, vaistą, kuris nėra uh, licencijuotas Europą. Ir tai yra Orfakol atveju daroma. Pavyzdžiui, Prancūzijos valdžia yra patvirtinusi mum, kad jie yra suteikę leidimą naudoti Orfakolį būtent tokiomis sąlygomis. Tai yra penktas straipsnis penkto straipsnio nustatytos sąlygos ir prancūzai nuo 2007 metų naudojasi tą nuostatą ir suteikia tokį leidimą. Taigi reikia turėti omenyje, kad pacientai yra gydomi to vaisto ir ponas Parnio um, teisingai sako, kad visi tuo vaistu gydyti pacientai jaučiasi gerai. Taigi, tai pacientai gydomi to vaisto, aš turiu, turiu patvirtinti tai. Taip pat žinome, kad e, klinikiniai tyrimai e, yra atliekami ir gali būti įtraukti pacientai tos klinikinius tyrimus. Šiuo metu mes tikrai negalime pasakyti, kad pacientai neturi galimybės gauti šį produktą. Dabar dėl to, kokia čia būtų nauda kompanijai, panas Parnio, man atrodo, labai aiškiai pasakė, jeigu gali kompanija gauti leidimą priekiauti tuo produktu dėl kažkokios specialios paskirties, tai met jie gauna dešimties metų išimtinės sąlygas, tai reiškia, kad dešimt metų nebus konkurencijos tai, tam produktui leidžiama. Taigi, tai ir yra būtent tas, tos paskatos įmonėms kurti vaistus nuo retųjų lygų, kad jie paskui gauna dešimčiai metų išimtinės teisės priekiauti to produktų be jokios konkurencijos. Čia toks yra pranašumas įmoniai siekti to leidimo priekiauti šio vaisto. Ir toliau dėl savo viso proceso pristatymo, man atrodė, kad viskas aišku, kadangi viską pa, pa, žingsnis pažingsnio pristačiau. Uh, Komisija negali palikti to proceso pakibusio ore. Mes ieškojame sprendimo, mes norėjome geresnių motyvų išdėstymo. Aš, aišku, čia viso dokumento jums pažodžiui negalėčiau jums ir pristatyti. Bet yra bent jau šešių puslapių motivacija. Dabar jau dešimt puslapių turi motivaciją, kuri pagrindžia sprendimą ir su tuo pakeistu pasiūlymu mes grįžome į nuolatinį komitetą tai, kad mes um, klausome konkurento argumentų šiuo atveju motivacijos parinkimo uh, kontekste, tikrai mes, aš turiu pasakyti, kad mes niekuomet nesiremėme konkurento argumentais. Mes žinom apie konkurentą. Uh, Mm, jis turėjo statusą dėl, to, dėl retųjų lygų, mes žinome apie to konkurento egzistavimą, nes būtent CTRS ir iškėlė klausimą dėl tos kitos kompanijos ir kreipėsi teismą. Todėl mes ir kreipėmės į tą kitą kompaniją, kad išsiaiškintumėm, kada yra konkrečiai jų paraiška pateikta, datos, kad visos būtų aiškios, nes tas procentas procesas teisme um, turi būti arba paspartintų būdų sprendžiamas, arba ne. Tai todėl labai svarbu tas datas žinoti. Man atrodo, kad tai reiškia, kad tikrai visiškas, viskas yra aišku, mes tikrai nelygname vienas su kitu. Teismas turės išanalizuoti tą bylą ir um, tos datos jam yra svarbios, nustatant, ar reikia paspartinti bylą ar ne. Mes iš karto, kai tik gavome visą informaciją, pasakėme taip paspartintai procedūrai. Man atrodo, kad aš atsakiau visus klausimus. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Dėkojame komisijai ir kolegoms, kurie dalyvavo šiame šiose diskusijose. Kitas klausimas, 25 pesticidų aprobavimas pagal komisijos reglamentą numeris 33-2008. Suteiksime žodį komisijos atstovui. Ne, atrodo ne. Pranešėjas kalbės, o tada komisija atsakys. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Labai ačiū, pirminkė, trumpai pristatysiu klausimą, jeigu norite, o kolegos galės pateikti klausimus, mes juos būsime pasirengę atsakyti. E, pesticidų naudojimo Leidimai labai yra visuomet jautrus klausimas, nes tai yra cheminės medžiagos, kurios sulaukia labai prieštaringų vertinimų. Galima sakyti, kad tai yra naudingos medžiagos, kadangi jos e, leidžia plėtoti intensyvę e, žemdirbystė, e, dėl kurios taip pat keliami klausimai, bet galima pamaitinti planetą, kadangi augalai kenčia nuo daugybės grybelių, bakterijų, babščių ir jeigu ekologinė žemdirbystė egzistuoja, ir yra bendrijos teisės aktų skirtų jai. Žinome, kad Žemės ūkio generalinio direktorato kolegos yra parengę procedūrą labai aiškę dėl e, ekologinės žemdirbystės e, sertifikavimo. Bet nežiūrintų visų dalykų, labai didelėje žemdirbystės srityje e, plačiai vartojame uh, E, naudojami pesticidai. Ir kyla klausimas, ar jų naudojimas turėtų būti e, gana ribotas ir e, taip, kad būtų apribotas poveikis aplinkai, žmogui ir gyvūnams. Egzistuoja direktyvos dėl pesticidų tvaraus naudojimo. E, kartu su taryba yra priimti sprendimai, kurie numato labai griežtas pesticidų naudojimo taisyklės, kad būtų apribotas neigiamas jų poveikis e, visai maisto grandiniai ir aplinkai. Nežiūrint to, parlamento ir tarybos e, kad e, re, egzistuoja reglamentai tarybos ir parlamento, jie nėra uždrausti, pesticidai nėra uždrausti ir e, reikia galvoti apie sąlygas, pagal kuriomis vadovaujantis išduodamas leidimas pesticidams. E, nuo 1991 e, metų buvo imtasi nemažai veiksmų, priimta teisės aktų, e, E, yra išstudijuota pesticidų saugaus naudojimo sritis. Po antrojo pasaulinio karo buvo siekiama gaminti kaip galima daugiau žemės ūkio produkcijos, tam reikėjo virusus, bakterijas, vabzdžius naikinti žemės ūkiją. E, paskui Europoje buvo užsitikrintas stabilumas žemės ūkio rinkoje ir mūsų tikslas pasikeitė. Tapo e, gaminti geresnės kokybės produkciją e, prieš karą ir iškart po karo buvo taikomi vieni metodai, paskui reikėjo įvertinti naujus metodus, kurie užtiktų didesnį aplinkos ir gyvūnų saugumą ir 91 metais buvo priimta direktyva, pagal kurią reikėjo iš naujo vertinti visas medžiagas ir 2008 e, metais buvo baigtas šis vertinimas. 75 procentai e, medžiagų yra panaikytos nuo 1000 iki 250. Sumažiname skaičių pesticidų, 75 procentai yra panaikinta pesticidų leistinų, e, dėl to, kad jie yra kengsmingi ar aplinkai, ar gyvūnams, arba žmonėms. E, atsiranda naujos mokslinės normos, toksiškumo ir panašiai, ir mes vertinimuose atsižvelgėme į tai. Tačiau 2009 e, metais, kaip sakiau, liko 250 pesticidų rūšių ir reikėjo išduoti naujus leidimus, atsižvelgiant į naujas sąlygas, naujus reikalavimus. Taigi tokia bendra situacija dabartinė. Padedant Europos e, maisto saugumo agentūrai, e, pesticidai yra e, vertinami valstybės narės taip pat atlieka atitinkamą darbą ir pesticidų leisnių sąrašas labai sutrumpėjo. Mes taip pat girdėjome ką tik tai apie retų lygų vaistus. E, situacija yra šiek tiek panaši, nes kartais labai siaurai yra naudojami tam tikri pesticidai, e, pavyzdžiui, augalams ir ekonominis gali būti interesas kažką pasiūsti, pasiūlyti, parengti, pavyzdžiui, riešutams, svogūnams ar panašiai e, vystomos kūriamos medžiagos, kurios galėtų apsaugoti e, tuos augalus nuo, e, pes, nuo kenkėjų. E, pavyzdžiui, e, bet, bet siauroms sritims taikomi e, pesticidai kelia labai daug problemų, pavyzdžiui, laiškiniams česnakams ar panašiai. Reikia vertinti, ar tai nekelia pavojaus vartotojams aplinkai ir reikia rasti teisėtų sprendimus, nes egzistuoja ir neteisėti keliai, bet e, kyla problema dėl tokios siauros ryties e, pesticidų naudojimo. Ir e, toliau mechanikai išduodant leidimus, visa tvarka pesticidų naudojimui. Yra atitinkamos taisyklės, pirmiausia tarybos parlamento tekstai Taip pat taikoma e, komitologijos procedūra, kuri yra skaidri, bet e, kyla tam tikros kritikos ir jūs visi žinote apie diskusijas dėl tam tikrų pesticidų, neonikotinamidų e, ir jų žalos bitėms. Sunaikinami E, vabždžiai, jų pagalba, bet taip pat, bet sunaikinami ne tik kenkėjai, bet ir e, naudą duodantis vabždžiai, kaip kad pavyzdžiui bitės. Ir e, mums tokių pesticidų naudojimas kelia problemų. Reikia galvoti apie visas mokslinės žinias ir pamastyti, kokiu galime imtis priemonių neonikotinoidų uh, E, pesticidų grupiai, nes tai gali kelti pavojų bitėms. Tai toks yra bendras kontekstas pirmininkė. E, su kolegomis mes dabar būsime pasirengę atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponia Poli. Ačiū už tokį išsamų atsakymą. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį apsvarstyti šitą klausimą. Sutikiu žodį Batstas. Eh, eh, Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui už tokį išsamų atsakymą. Jūs išvardinote visus faktus ir tai padarėte labai aiškiai. Klausimas buvo iškeltas todėl, kad, kaip jūs sakote, mes turime auginti kokybiškesnius produktus. Ir jeigu leisime naudoti pesticidus, tada reikia numatyti įvairiausias e, taisyklės, nuostatas, direktyvas, reglamentus ir taip toliau. Bet mano klausimo esmė yra tokia. pesticidų e, veiksmų tinklas. Buvo, buvo ten kalbama apie leidimo atnaujinimą. Nenorėčiau dabar pradėti ilgos diskusijos, bet norėčiau išgirti atsakymus į labai konkrečius klausimus. Ką šita organizacija pasakė? Jie pasakė, kad Jie kalba apie įvertinimą ir jeigu mes pažiūrėtumėm į tą sąrašą medžiagų ar produktų, kurie yra, kuriems yra, kurios yra leista naudoti, dažniausiai tas leidimas yra suteiktas neatsižvelgiant į teisės aktus, ar jie būtų seni ar nauji. Buvo aiškiai įrodyta, kad žmogaus sveikatai tie produktai ar medžiagos nedaro poveikio ir žinoma reikia imtis veiksmų ten, kur poveikis daromas aplinkai. Aštuoniais atvejais iš dešimties, kai buvo vykdomas tyrimas, EFSOS pateiktame tekste rizikos vertinimas vartotojams nebuvo atliktas. Jeigu rizikos vertinimas vartotojams netliktas 8 iš 10 atvejų, kaip galite tvirtinti, kad tos medžiagos neturės įtakos žmogaus sveikatai? Čia yra didžiausia problema. Ten rašoma, kad 8 iš 10 atvejų nėra įrodyta, kad nėra e, padaroma žalos aplinkai ir 8 iš 10 atvejų nepakanka informacijos, kad būtų įvertinta e, pesticidų daromas poveikis e, aplinkai. O 7 iš 10 atvejų rimta žala yra įrodyta, bet tas medžiagas naudoti yra leista. Čia yra labai rimta jeigu tie pesticidų naudojimas nėra uždraustas, nors jie gali turėti mm, neigiamos, neigiamo poveikio aplinkai ir jie yra pavojingi bitėms, paukščiams, bioįvairoviai. Tai, tai kodėl taip yra? Mano klausimas komisijai yra toks. Jeigu primtas toks sprendimas, kaip jūs apibrėžiate žalą? kada neigiamas poveikis yra jau nebepriimtinas, jūsų nuomonė. Ir dar antras klausimas. Antras pan iškeltas klausimas. Direktyvoje yra rašoma, kad tam tikromis aplinkybėmis valstybė narė gali leisti naudoti pesticidus, kurie netitinka pagrindinių reglamento reikalavimų galima naudoti pesticidus maksimum 120 dienų ir ribotai. Ir sakoma, kad viena valstybė narė e, pasinaudoja tokia išimtim ir tada kitos valstybės narės pradeda tą patį daryti. Ar tikrai taip yra, gal galėtų komisija pasakyti, ar Tai buvo įmanoma pagal seną direktyvą ar pagal naują reglamentą irgi taip pat galima padaryti. Aš tiksliai nežinau, nes senosios kadencijos parlamentas dėrėjosi dėl šito dokumento. Klas. Ačiū, kad turime progą pasik, pa, pa, padiskutuoti apie šitą klausimą. Mes kalbėjome apie vaistus, dabar kalbame apie pesticidus. E, pesticidai yra augalų vaistai iš principo. Naujasis reglamentas pesticidų aprobavimui. Manau, kad čia yra labai gerų nuostatų, bet dabar yra pereinamasis laikotarpis. Mes perinam nuo senojo reglamentavimo prie naujojo reglamentavimo ir kai kurie klausimai dar yra neatsakyti. Todėl norėčiau pateikti dar papildomus du tris klausimus komisijai. Panašu, kad pagal e, senąją autorizavimo aprobavimo direktyvą atrodė, kad buvo trūko išteklių EFSAI ir komisijai ir nacionalinėms institucijoms. Norėčiau paklausti komisijos, kokia padėtis dabar bus įsigaliojus naujajam reglamentui, kuris reikalauja atlikti daugiau tikrinimų. E, daugiau priežiūros, daugiau testų. Ar EFSA turi pakankamai išteklių, kad galėtų įgyvendinti naujojo reglamento e, sužinojosios direktyvės, kurį įsigaliojo birželio mėnesį reikalavimus. Kita vertus, trūksta finansavimo ir gali būti, kad rečiau naudojamiams e, medžiagoms gali pritrūkti finansavimo. Ar bus, ar nenukentės derlius dėl to finansavimo trūkumo. 51 straipsnis iš pesticidų reglamento. Čia yra numatytas įgaliojimas komisijai. Komisija turėtų uh, iki 11 metų rugsėjo mėnesio e, atsiųsti ataskaitą e, parlamentui ir tarybai dėl, e, dėl atitinkamų augalų, augalams naudojamų pesticidų. Tokią ataskaitą ar e, šita ataskaita buvo paruošta ar ne. Aš jos nemačiau, galbūt dar jinai neparuošta. Ir svarbiausias klausimas, ir tikiuosi jūs galės atsakyti, tai būtent dėl finansavimo. Iš kur tos lėšos įmamos, kiek tų lėšų bus ir ar galime būti tikri, kad e, turėsime pakankamai finansavimo įgyvendinti šitus nuostatas. Pirmininkas, ačiū suteikiu žodį komisijai, daug klausimų pateikta, tikiuosi atsakysite. Merci, oui, avons... Ačiū, pirmininkė, mes e, aišku skaitėme šį pranešimą. Jūsų nenustebins tai, kad mes pritarėme šio pranešimo išvadoms, žinoma. Aš čia išsamei neanalizuosiu šio pranešimo, bet tikrai mm, įvairūs reglamentai apjungiami, maišomi. Dabar dėl to, ką Reklas sakė, dėl įvairių medžiagų išėmimo, įdėjimo yra pagal atitinkamą procedūrą ne 87, ne 87, o 63 medžiagos vėl pateiktos sugražinimo sąrašą procedūrai. Tai reiškia, kad jos savanoriškai buvo mm, gaminančios pramonės atsiimtos ir po kurio laiko, mm, per tą tam tikrą laiką, tos e, gaminanti pramonė galėjo iš naujo uh, pateikti tas medžiagas. Ir šiame pranešime sakoma, kad 53 iš tų 63 medžiagų buvo patvirtintos, 10 buvo atmestos. Yra tokie kaltinimai. Pan uh, uh, pateikia kaltinimus, kad tos, kurios yra patvirtintos, tos medžiagos buvo pateiktos mini uh, dosie pavydalu. Taip, tiesa, kad uh, įmonės, kurios yra tų medžiagų savininkės, pateikė papildomas garantijas ir papildomą informaciją, tačiau ta papildoma informacija, kaip man vadina mini dosie, buvo kaip papildymas to, tos pirminės dosie, kuri buvo pateikta. Ir pakartotinio autorizavimo procedūra buvo uh, atlikta ne vien tik tai pagal tuos papildomus duomenys, kurie pateikti buvo to pakartotinio pateikimo metu, bet ir pasiremiant tą pirmąją dosiją ir duomenimis. Taigi nebuvo e, taikoma mažiau griežta procedūra, buvo laikomasi visų kriterijų dėl šių medžiagų kurioms buvo pritaikyta ta pakartotinio pateikimo procedūra, visos tos medžiagos buvo EFSA įvertintos, 53 buvo patvirtintos, o 10 buvo atmesta. Poveikis aplinkai. Taip, prieš 15 metų poveikis aplinkai kėlė mažesnį nerimą nei šiandien. Tas tiesa, aš taip sakiau. Ir atsižvelgiant į naują 2009 metų reglamentą, kurį patvirtino taryba ir jūs, parlamentas, jūs kalbėjote apie tai, aplinkos apsauga tapo visų procesų raktinių elementų, svarbiausių elementų, ypač upių ar dirbų gruntinio vandens apsauga yra labai svarbus dalykai ir EFSA tikrai tą atkreipia ypatingą dėmesį. Ir kalbant apie visas aprobavimo procedūras dėl tų toksinių medžiagų, kurios toksiškos ak, ak, akvakultūrai, žuvims, pavyzdžiui, dėl pesticidų naudojimo, negali pesticido naudoti 5 metrai, 10 metrų, 15 metrų, 25 metrai nuo a, vandens telkinio tekančio vandens. EFSA skiria labai daug dėmesio šiems klausimams, kadangi, aišku, ir per 15 metų labai pasikeitė visa mokslinė patirtis, visos žinios. Pavyzdžiui, tų, tais laikais, prieš 15 metų, nebuvo visi padariniai žinomi, povė, visas poveikis aplinkai. Dabar mes jau matome daug aiškiau, koks yra neigiamas poveikis daromas aplinkai, kok, kiek yra kenkiama ir todėl atitinkamai mes reaguojame pagal tas naujas žinias ir todėl 75 procentai medžiagų buvo išimta iš sąrašo. Be to, skubos tvarka kartais gali būti aprobavimas e, suteikiamas iš 120 medžiagų. Prašau, 120 dienų gali būti laikino to leidimo, bet jeigu uh, yra neigiamas poveikis kažkokiam vabžiams ir panašiai, bet nėra tam tinkamo pesticido, nes tai yra kažkoks tai vabzdys, kuris naujai yra um, patekęs į Europą, naujai atsiradęs kažkoks tai Europoje ir yra kažkoks naujas pesticidas, kuris yra skirtas būtent tam vabžiui, tai gali būti um, naudojamas. Mhm. Gali būti naudojamas tas pagal laikiną probavimą 120 dienų e, tas naujas pesticidas, bet aišku, labai svarbu, kad nebūtų piknaudžiavimo valstybės narėse. 75 procentai medžiagų buvo išbraukti iš sąrašo, kaip aš jau sakiau. Mes vėl sugrįšime prie o, um, svaugunėlių ar prie o, lazdyno riešutų klausimo. Aišku, yra rimtos ekonominės problemos ir tik tai tokiais atvejais, kai yra tos rimtos ekonominės problemos, valstybės narės suteikia tas, tas išimtis. Ir mes tikriname visas tas išimtis, žiūrime, kokiamis sąlygomis yra tos išimtis leistos, kad nebūtų iškreiptų procesų, kad nebūtų tos išimtis naudojamos um, apeinant nuostatas, kad, tarkim, jeigu kažkokios nelabai ne svarbios rūšis, kad tokiu atveju nebūtų naudojamas tos išimtis kad iš tikrųjų pesticidai būtų naudojami už kovojant su rimtais kenkėjais, kurie naujai atvyko į Europą, kad nebūtų tos išimtis naudojamos pesticidam, kurie yra skirti kovoti su jau daugelį, daugelį metų seniai egzistuojančiomis kenkėjų rūšimis. Veterinarai, čia veterinarų yra visa patirtis pasitelkta, kad nebūtų piknaudžiavimo. Ir mes dirbame labai glaudžiai su e, fito e, sanitarnėmis e, visomis struktūromis tų tokių mažesnių rūšių atveju. Ir poniai klas aš tą būtent noriu. Dabar dėl to, ar trūksta EFSA išteklių, ar valstybėms narėms trūksta išteklių. O, gerbiama ponė, visuomet išteklių trūksta. EFSA nuo 91 e, iki 2008 metų, aišku, vėluoja. 13 metų reikėjo išanalizuoti tas medžiagas, paskui ketveriems metams buvo pratęstas tas terminas. 2007 e, jau beveik buvo tūkstantis medžiagų. Jas turėjo išanalizuoti EFSA, visas jas tai milžiniškas darbas, nors ir um, valstybės narės padėjo EFSA. Bet jūs puikiai žinote, EFSA nerenka mokesčių, tai nėra kaip Londono vaistų agentūra, kuri gauna pakankamai daug pajamų um, per vaistų tų licenzijavimą ir todėl jie per, suga, surinkę pakankamai pajamų gali um, įdarbinti papildomai darbuotojų. Tuo tarpu um, EFSOS situacija yra kitokia. Bet aš manau, kad jūsų komitete tie klausimai aptariami kitame kontekste, kalbant apie tas pajamas. Dabar dėl uh, tų uh, nedidelių rūšių mažųjų rūšių, ar yra pakankamai e, produktų tam. Ne, tikrai nepakanka. Mes vedame intensyvų dialogą su fitofarmacinė e, pramonė, derindami, kaip būtų galima iš tikrųjų e, parengti naujus produktus, kurie atitiktų e, tuos naujus poreikius ir būtų mažiau toksiški. Bet aišku, problema yra investicijos, juk parengti molekulę, sukurti um, šito vaistų yra tas pats kaip ir tikrų vaistų molekulę sukurti reikia bent dešimties metų, reikia didžiulių investicijų, reikia didžiulio darbo. Uh, O jeigu pritaikymo sritis yra labai maža, aišku, kad įmonėms gal nebus įdomu tokią produkciją kurti, kadangi jos negaus pakankamai pelno paskui iš tokios produkcijos realizavimo. Tai yra rimta problema. Ir aš sugrįžtu prie to pranešimo, kurį jūs paminėjote. Taip, reikia turėjome iki 2011 metų pabaigos parengti tą pranešimą, tą ataskaitą vėluojame, bet ta ataskaita jau rengiama. Uh, Į pabaigą artėjame. Vyko konsultacijos tarp atitinkamų tarnybų ir, ir su komisijos taip pat, kadangi yra poveikis, aišku, žemės ūkiui ir finansams ir taip toliau. Ir per e, kitą savaitę mes ketiname pateikti šią ataskaitą dėl um, tų mažųjų rūšių jums parlamento tarybai. Uh, E, tik tai čia toks būtų dar variantas, kad e, gal reikėtų galvoti apie finansavimą um, ūkininkams ir fitos e, farmacinėms įmonėms, kad jie galėtų keistis pažangiają praktiką sukauptą ūkininkų įvairiose valstybėse narėse, galvojant apie, aišku, atitinkamų um, medžiagų kūrimą, bet aišku, čia reikės atitinkamai finansavimo, kad būtų galima padėti tokiams organizacijoms, tokiems mainams vykti tarp šių organizacijų. Tai tikiuosi, pirmininkė, kad atsakiau jūsų klausimus. Ausführung. Labai ačiū Jums už pasisakymą. komisijos narių daugiau, atstovų daugiau negu kitų. E, liko du parlamento nariai ir pirmininkas, e, dar šeši komisijos atstovai. Ar norite kokį nors klausimą pateikti? Taigi klausimas. Norėčiau pasinaudoti progą ir kai ko dar jūsų paklausti. Klausiau pono Budlan ir klausiau jo apie istoriją, kas įvyko kada. bet galbūt jūs e, kitaip negu aš žiūrime, žiūrite istoriją. Sakėte, kad vertinimas baigėsi 2008 metais. Tais metais buvo sutarta dėl e, pakartotinių prašymų dėl leidimų formulės, nes per vertinimą ne viskas buvo padaryta ir reikėjo kai ką papildomai daryti. Tie 75 procentai produktų, kurie, kaip sakėte, dingo dingo todėl daugeliu atveju, kad pramonė nepateikė paraiškų. Būtent tokia buvo priežastis. Ir taip pat e, jūs kai kai ką neatsakėte, EFSA sako, kad daugeliu atveju nepakanka įrodymų pademonstruoti, kad produktas yra saugus ir nekenkia sveikatai. Sakėte, 63 klausimai, 50 buvo priimta, 10 atmesta, 53 priimta, 10 atmesta bet procedūra tikrai nėra išbaigta, kad galėtumėte pasakyti, jog šie, e, šios medžiagos yra saugios sveikatai. Tik tai dešimt buvo atmesta. Ar galite pasakyti tvirtai, kad 53 atvejai, kai buvo išduotas leidimas, yra nesusijęs su jokiomis neigiamomis e, pasiekėmis sveikatai? Ir taip pat tą patį galime pasakyti apie poveikį aplinkai. Noriu paklausti, ar komisija šimtų procentų tikra yra, kad 53 atvejais, kai buvo išduoti leidimai, nepasitaikė neprimtinos rizikos aplinkai elementų. Jūs kalbėjote apie sąlygas, kurios turi būti patenkintos, e, kad būtų laikomasi tam tikrų atstumų ir taip toliau. Jeigu e, tai yra jūsų argumentai. Tai o kaip užtikrinama stebėsena, kad tų sąlygų reikalavimų yra laikomasi? Gal atsakytumėte komisijos atstovę? Taip, pirmininkė. E, ataskaitos priedė yra išstudijuoti 10 produktų. Yra įvertinta rizika sveikatai, aplinkai, EFSOS išvados pateiktos, taip pat mūsų generalinio direktorato Sanko ataskaitos išvados ir sprendimas. E, taip pat yra daromos paralelės tam tikrų, tarp tam tikrų elementų ir leidimų išduotų leidimams galima jums paaiškinti būtų apie kiekvieną atvejį atskrai, bet užtruktume per nelik ilgai. E, reikia kalbėti apie visas, pasižiūrėti dar į visas EFSOS nuomonės, mūsų ataskaitas ir e, sprendimą susijusi su produktu. Produktais. Mums e, atrodo, jog taikant labai griežtus kriterijus, kuriuos, e, kurie tvirtinti teisės aktais, e, sprendimai dėl medži, leidimų uždaimamo medžiagoms e, išduodami arba atmetami laikantis visiškai EFSOS rekomendacijų ne, ne vienodai visais atvejais. EPS, EPS e, įvertina riziką, o mes e, savo vaidmenį e, atliekame. Jeigu EPSai kyla tam tikrų abejonių ar problemų ir mes tada prašome, kad valstybės narės ar įmonės metus ar dviejus metus atliktų tam tikrus papildomus veiksmus ir tai uh, pavyzdžiui, kad būtų toliau daromi eksperimentai e, jau laukia, ne laboratorijoje ar kažkur kitur, bet laukuose. Ir tokiu atveju bandoma įsiaiškinti, ar nekyla pavojus e, aplinkai, gyvūnams ar žmonėms. Laboratorijoje e, atliekami tyrimai negali visko parodyti, reikia uh, kad laboratorinių tyrimų rezultatai būtų išbandyti realioje er-, erdvėje. Ir uh, uh, mes uh, sulaikome galutinį sprendimą, neišduodame galutinio leidimo ir numatome laikotarpį metams, dviems metams, kad valstybės narės uh, E, suinteresuoti asmenys ir EFSA galėtų patikrinti galutinai, ar e, ar atitinkamos visos yra sąlygos. Ir dėl tų dešimties medžiagų mes su jumis ar su kuo nors kitu galime pasižiūrėti visus dokumentus, visas tas medžiagas ir pabandyti suprasti. Turime, kad nėra tokių leidimų išduodama medžiagoms, kurios nebuvo pakankamai gerai ištirtos ir dėl kurių, pavyzdžiui, yra likę bejonių EFSA, e, EFSA valstybėms narėms ar e, pareiškėjams. E, pavyzdžiui, dėl neonikotinoidų ir bičių yra daug e, labai problemų, tačiau mes kol kas nesuvokėme, koks yra jų mastas, dėl to mums reikia dar papildomų duomenų, e, nes tai yra labai svarbus elementas mūsų darbe. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, labai nuoširdžiai dėkoju. Dėkoju, kad paskyrėte laiko tokiam kitokio pobūdžio trilogui, trišaliai diskusijai tarp e, dviejų kolegų ir komisijos atstovo. Dabar 26 e, darbuotojas klausimas. Mūsų kitas posėdis vyks e, biržia Liepos 9 ir 10 dienomis. Posėdis baigiamas. Dviems kolegoms, kurie liko, linkiu labai gero vakaro, taip pat ir visiems kitiems posėdis.